Right, could everybody take their seats? We've... Prašau visus susėsti. Davėme šiek tiek laiko susitaikyti su mintime, kad visi jau patekome vėl į pakinktus, su naujais metais visus tuos, kurie, kuriems vaiko sugrįžti. Ir pirmas mūsų klausimas yra darbo tarkės tvirtinimas. Ar kas nors prieštarauja? Ne. Toliau posėdžio įvykusio e, gegužės 3-4 dienomis e, birželio mėnesį, birželio 21-2, spalio 4-5, lapkričio 8-9 protokolų tvirtinimas. Ar kas nors turi pastabų? Ne, ačiū. Protokolai patvirtinti. Toliau. Klausimai apie novatorišką finansavimą pasauliniu ir Europos lygmeniu ir mūsų pranešėjas šiandien yra komisijos narys Šemeta. Toliau vyks bendra diskusija, o vėliau išklausysime ekspertų ir po to surenksime dar vieną bendrą diskusiją, kadangi jau šiek tiek vėluojame. Nieko nelaukdama noriu suteikti žodį komisijos nariui šiemetai. Jis neseniai pas mus vėl irgi lankėsi ir dėkojame, kad atvyko pas mus vėl. Prašom. Ačiū pirmininkė. Noriu ir aš pasveikinti visus naujais metais, su kuriais dar, tuos, su kuriais dar nebuvau šie, šiemet sustikęs. Taigi, gerai parlamento nariai, noriu padėkoti komitetui, ypač poniai Bals ir poniai Padimatai už kvietimą į šios klausimus apie novatorišką finansavimą praeisiais metais atlikus tyrimus komisija pradėjo diskusiją apie šiuolaikinės finansavimo, finansavimo priemonės, rinkos konsolidavimą ir kovos klimato kaita. Buvo paskelbtas darbo dokumentas balandžio mėnesį, kuris e, nukreips mūsų dasmais. Analizė rodo, kad kai kurių priemonių atveju e, dvigubas dividendas tai yra pajamų padidinimas ir stabilumo, rinkos stabilumo padidinimas gali būti e, tie du naudingi dalykai. Taip pat apriboti CO2 emisijas. Šiandien norėčiau pakalbėti apie tris dalykus, e, apie kuriuos kalbėjome, kai kalbėjome apie podimatos pranešimą, finansų rinkos apmokestinimą, CO2 apmokestinimą ir euro obligacijas. Pirmiausia, mokesčiai Komisijos tikslai yra tokie. Pirmiausia, užtikrinti, kad finansų sektorius e, prisidėtų prie viešųjų finansų. Antra, papildi finansų sektoriaus reguliavimą, pakoreguojant netrokštamą elgesį šioje srityje, nepakertant ES konkurencingumo. Ir trečia, vengti skirtingų nacionalinių finansinių sektoriaus, mok, finansų sektoriaus mokesčių, kas galėtų iškreipyti rinką. Atlikus preliminarią analizę, komisija ėmėsi dviejų krypčių darbo, kuriuos e, savo kryptis išdėstė savo komunikate. Finansinių paslaugų, finansinės veiklos mokestis atrodo yra perspektyvi galimybė. Tai galėtų užtikrinti tai, kad e, finansų sektorius būtų uh, apmokestinamas sąžiningai ir suteiktų pajamų. Be to, tai užtikrintų didesnį finansų rinkos stabilumą, nes būtų apmokestinamas pelnas, atlyginimai, taip pat ir premijos ir tai galėtų atbaidyti nuo pernelyg didelės rizikos prisėmimo. Toks mokestis taip pat yra rekomenduojamas TVF ir didelės daugumos e, akademinio pasaulio atstovų kaip perspektyviausia priemonė. Šios, šio mokesčio pajamos e, priklausytų nuo to, kaip jis būtų sukurtas ir kaip jis sąveikautų su finansų sektoriaus reguliavimu. Nors pajamų prognozės turėtų būti vertinamos atsargiai e, ir tai turėtų sudaryti nedaugiau kaip 5 procentus, pajamos galėtų sudaryti, sudaryti apie 25 milijardus eurų visoje Europos Sąjungoje. Mūsų analizė taip pat rodo, kad tikimybė, kad našta atiteks vartotojams, būtų daug mažesnė taikant šį mokestį, o teisinės pasiekmes būtų susijusios su finansų sektoriumi. Kalbant apie pavojų finansų institucijų konkurencingumui, tai komisija dar turi išanalizuoti e, to mokesčio poveikį, užtikrinant, kad nauda viršytų išlaidas. Preliminarūs duomenys rodo, kad e, pavojus konkurencingumui būtų mažesnis taikant šį mokestį, negu taikant e, sandorių mokestį. Pasauliniu e, lygmeniu komisija pritarė tam, kad būtų toliau analizuojamas finansinių sandorių mokesčio klausimas. Taip pat mes e, dirbame kartu su G20, siekdami susidarimo su svarbiausiais tarptautiniais partneriais. Aš asmeniškai kėliau šį klausimą, e, kalbėdamasis su Junktinių valstybių išdu gruodžio mėnesį. Ir mūsų partneriai yra pasirengę aptarinėti šį klausimą ir toliau, kaip pamatys mūsų poveikio vertinimo rezultatus. Atsižvelgiant į gana didelės pajamas, kurias galėtų generuotis e, veiklos mokestis, tai atrodo patrauklus sprendimas ir pasauliniu mastu. E, Jeigu tai sudarytų 0,1 procentų, tai pajamos galėtų būti apie 60 milijardų eurų pasauliniu mastu. E, kai kurios studijos nurodo netgi dešimteriopai didesnės pajamas, jeigu įtraukti bus išvestinės finansinės, išvestinės finansinės priemonės, nors komisija mano, kad tai, e, na, ko gero taip nebus. Komisija parengs poveikio e, vertinimą ir išanalizuos naujų regla, e, reglamentų poveikį finansų rinkai. Kur esame šiandien, e, rengdami šį poveikio vertinimą? Mano tarnyba pradėjo tyrimus apie esamą finansų sektoriaus apmokestinimą ir rengia empirinės studijas. Tie rezultatai turėtų būti pagrindas vertinant potencialios rinkos reakcijas į mokesčius ir persikėlimo pavojų. Mes e, dirbame su išorės institucijomis, pavyzdžiui, su tarptautinio atsiskaitimų banku, tarp e, Europos centrinių bankų, finansų rinkų e, regu, regu, reguliuotojais, taip pat akademinio pasaulio atstovais. Ir tai padės atidžiau pažvelgti į galimus modelius. Apskritai, darbas ties potencialiais modeliais, vertinant uh, mokesčių poveikį kapitalo kaštams ir e, rizikai tebe vyksta, kad galėtume įvertinti visus aspektus, įvairios komisijos tarnybos dirba artimai kartu. Dėl, e, kalbant apie išanalizuosias galimybės, tai e, vertinsime tik tai šio mokesčio poveikį ES lygmenių. Žinoma, mes taip pat išanalizuosime pagrindinį scenarių, kuris yra svarbus šiuo atveju, kadangi finansų sektorius e, yra reguliuojamas įvairiais aspektais, pavyzdžiui, kapitalo reikalavimų pakeitimais ir taip toliau. Visas šis darbas bus pagrindas imtis politikos iniciatyvų dėl finansinio sektoriaus apmokestinimo. Dabar norėčiau pakalbėti apie kitą svarbesnių klausimų, tai yra CO2 e, mokesčio. Aš pritar, sveikinu jūsų pritarimą tam, kad būtų energetikos e, apmokestinimo direktyva peržiūrėta, dėl ko CO2 emisijos būtų svarbiausi kriterijai apmokestinant energetikos produktus. Energetikos apmokestinimo direktyvos peržiūra turi du tikslus. Pirmiausia, reikia sukurti ES pagrindą CO2 mokesčiams už ES CO2 prekybos sistemos ribų ir racionalizuoti esamus mokesčius, e, susijęs juos su energijos turiniu, kad būtų išvengta iškraipimų tarp įvairių energijos šaltinių tipų. Kaip žinote, komisija dabar derina poveikio vertinimą ir taip pat rengia direktyvos projektą. Dar turiu netrukus pateikti formalų pasiūlymą, kad tai būtų pagrindas diskusijoms su valstybėms narėms, su valstybėms narėmis šiuo svarbiu klausimu. Matau, kad yra ekonominių galimybių peržiūrint šią direktyvą. Žaliosios energetikos apmokesnimas gali paskatinti naujas pramonės šakas ir e, inovacijas Peržiūrėta direktyva galėtų padėti valstybės narėms restruktūrizuoti mokesčių sistemas. Pajamos iš aplinkos mokesčių galėtų padėti išvengti e, e, darbo mokesčių didinimo, kas būtų ekonomiškai e, brangiau. Aš suprantu, kad ekonomikos komitete jūs aptarinėjate ir pasienio mokesčio koregavimo klausimą. Leidimų laisvas paskirtimas ir prieiga prie tartinių kreditų yra tos priemonės, kurios riboja e, CO2 nutekėjimo pavojų. 10 metų gegužės mėnesį komisija pateikė komunikatą, padarydama išvadą, kad šių priemonių šioje situacijoje pakanka. Nepaisant to, mes ir toliau e, stebėsime CO2 nutekėjimo pavojų ir galimybę įtraukti importą į ETS sistemą. Ponios Padimatos pranešimas taip pat mini mintį, kad būtų galima, kad būtų galima įvesti CO2 uh, e, pridėtinį mokestį. Komisija kol kas šios galimybės neanalizavo dėl to, kad tai susiję su didelė administracinė našta verslui pagal e, jų darbą toj CO2 pranešimo sistemoje. Be to, toks mokestis naštą galiausiai perkeltų galtiniams vartotojams ir tai nepakeistų reikiamai visoje grandinėje elgesio, vartotojų elgesio. Pone pirmininkė, gerai parlamento nariai, baigdamas norėčiau pakalbėti apie euro obligacijas. Visų pirma, noriu aiškiai paaiškinti terminologiją. Aš neturiu galvoje Europos e, projektų obligacijų, kurias pristatė pirmininkas Baroso. Pagal naują e, biudžeto peržiūrą e, yra atskira, atskiras skirsnis obli, projektų obligacijoms. Čia būtų galima ES lėšas panaudoti projektų finansavimui, pritraukiant lėšas iš investicinio banko, kitų institucijų ir privačių kapitalo rinkos investuotojų. Priešingai, aš norėčiau pakalbėti apie euro obligacijas kaip bendrą viešosios skolos valdymo priemonę. Tai būtų sutelkta kartu e, valstybių skola. E, šios idėjos šalininkai išryškina kai kurias svarbas, e, svarbius šios idėjos bruožus, tačiau atrodo, kad e, laikas diskusijai apie šios priemonės dar netėjo. Kol kas Europos e, Sąjunga yra skūrusi finansinio stabilumo priemonę ir stabilumo mechanizmą, kurie leidžia skolinti Eurozonos valstybėms narėms pagal bendrą ES ir TVF programą. Pagal tarybos išvadas patvirtintas gruodžio mėnesį dėl darbas, dėl nuolatinės struktūros, sukuriant krizės instrumentus, tebe vyksta. Tam reikės pakeisti šiek tiek ir sutartį. Esu įstikinęs, kad šiandienos klausimai padės e, pratesti šią diskusiją apie novatorišką finansavimą. Naujos idėjos, kurios galėtų čia būti paskelbtos, galėtų padėti mums e, toliau analizuoti šią sritį, o mano ekspertai mielai prisidės prie diskusijos šiandien. Ir aš tikiuosi e, vaisingo keitimosi nuomonėmis. Uh, Labai ačiū komisijos nariui, dėkoju, kad kalbėjote e, glaustai, mes šiek tiek sutaupėme e, laiko, kaip žinia, pavėlavome pradėti. Dabar pasisakyti noriu ponę Podimata. Dėkoju Šarn, komisijos nariai. Norėčiau jums ir kitiems esantiems salėje palinkėti naudingų, vaisingų, laimingų naujųjų metų. Ir dabar, jeigu leisite, aš pasakysiu keletą žodžių. Norėčiau užduoti klausimus eilės tvarka, kurią pristatėte savo temas. Pirmiausiai dėl finansų sektoriaus apmokestinimo, po to CO2 mokesčių na, ir pabaigai paklausiu dėl euro obligacijų. Kalbant apie finansinių įmonių e, institucijų apmokestinimą, norėčiau pasakyti, kad e, tiek aš, tiek dauguma kolegų pritarė jūsų pristatytiems tikslams. Minėjote, kad e, norite skatinti tokių priemonių dėgymą trijose sritise. Pirmiausiai įtraukiant į šių priemonių taikymo sritį finansų sektorių, kuris turi įnešti deramą indėlį. Taip pat minėjote, kad finansiniai mokesčiai turėtų papildyti naują finansų rinkos priežiūros taisyklių sistemą. Taip pat su dideliu pasitenkinimu galiu konstatuoti, kad jūs pritarėte e, tiems dvigubiems dividendams, kurių galime sulaukti apmokestindami finansų sektorių ir nestatydami į pavojų Europos konkurencingumo. Tačiau e, jūs taip pat minėjote, kad tos priemonės neturėtų iškreipyti vidaus bendrosios rinkos. Taigi noriu paklausti, jeigu įvesime finansų sektoriaus apmokestinimą kaip papildomą priemonę, kaip tai turėtų prisidėti prie geresnės priežiūros ir kontrolės. Taigi norėčiau jūsų paprašyti šiek tiek daugiau informacijos apie tai, kaip konkrečiai bus apmokestinamas finansų sektorius, ar komisijoje ir tarptautinio valiutos fonde yra svarstomos įvairios priemonės, tiksliau tarptautinio valiutos fonde taip, tačiau komisija dar savo konkrečių pasiūlymų nepateikė. Kovo mėnesį yra numatyta poveikio įvertinimo studiją atlikti. Jūs tuo tarpu teigiate, kad norite apmokestinti finansų veiklą ir iš šios veiklos apmokestinimo gaunamos pajamos ne e, papildys finansų sektoriaus priežiūros, o būtent to yra siekiama ir siekiama visame pasaulyje. Taigi, klausimas yra, kaip ES šioje srityje galėtume dėkti veiksmingesnės priemonės tam, kad G20 kontekste galėtume užimti lyderio poziciją. Taigi mano klausimas yra susijęs su e, ta dviguba nauda, dvigubais e, dividendais ir finansų sektoriaus apmokestinimu, kuris turėtų prisidėti prie geresnės finansų priežiūros. Skalbėjote apie poveikio įvertinimą, mums tačiau susidaro įspūdis, kad komisija jau yra iš anksto prieimusi sprendimą ir pasirinkusi uh, konkrečią įvykių eigą dar prieš atliekant poveikio vertinimą. Dėl CO2 mokesčio galėtume jums didžiają dalimi pritarti, ypač e, kalbant apie jūsų numatytus kriterijus ir dėl e, energijos apmokestinimo direktyvos patvirtinimą remiantis šiais kriterijais. Nuo pabaigai dar trumpai apie euro obligacijas. Tiksliau, jas galbūt norėčiau palikti nuo šalyje, kadangi euro obligacijos galbūt daugiau pasitarnautų vystomai politikai. ir e, sutelkti savo dėmesį į galimybę per obligacijas mažinti viešojo sektoriaus skolas. Jūs manote, kad dabar nepastinkamiausias metas apie tai diskutuoti, tačiau tiek aš, tiek kiti kolegos e, pastaruoju metu laikomės nuomonės, kad e, kaip tik dabar būtina E, apie tai kalbėti. Financial Times buvo neseniai išspausintas pono Junkerio straipsnis su kitais bendra autoriais. Galbūt e, ne visi laikomės tos pačios nuomonės, e, kaip reiktų tvarkyti šią sritį, tačiau jūs manote, kad dabar dar nelaikas apie euro obligacijas kalbėti, tuo tarpu ES šiuo metu krizė dar nėra išspręsta, tinkami atsakymai nerasti į visus iškilusius klausimus. Ir akivaizdu, kad mums nepakanka turimų instrumentų, todėl mes e, negalime paprasčiausiai atsisakyti svarstyti tokios priemonės įvedimo e, galimybę. Neseniai buvo priimtas sprendimas taryboje dėl e, krizių fondo įsteigimo. E, ekonomikos komitete buvo priimta rezoliucija ir joje mes reikalaujame, kad vadovų taryba ir komisija uždegtų žalę šviesą išsamei e, poveikio vertinimo studijai e, pardavinėti euroobligacijas, kad būtų mažinama uh, viešojo sektoriaus skola, siekiant reaguoti į e, finansų rinkų padėtį Europos lygių ir įtikinti rinkas tuo, kad krizė jau yra beveik įveikta. Ačiū. Labai Ani yra pranešėja, todėl nieko nustabaus, kad jai sutikime daugiau kalbėjimo laiko nei kitiems nariams. Dabar suteiksiu žodį komisarų greitų laikų atsakyti. Dabar mano sąraše dar yra Sven Giegold ir e, kitų prašau kelti rankas, jeigu norite kalbėti žodis komisijos nariui. Uh, for, for this, uh... Labai ačiū už klausimus. Aš taip pat noriu Jums palinkėti produktyvių, laimingų naujųjų metų. Tikimės, kad E, šie metai bus gausus įvykių, laukia mūsų daug darbų. Ypač jūsų komitete daug darbų numatyta. Dabar perinu prie jūsų klausimų ir pastebėjimų. Dėl finansinės veiklos mokesčio. Mes E, parengėme dokumentą, e, išanalizavimą finansinės veiklos mokestį, finansinių sandorių mokestį, įvairias galimybės pasvėrėme. E, pažėmė į abu mokesčių tipus Dėl finansinių sandorių mokesčio buvo galvojama ar pasitelkti platų ar siauresnį pagrindą. Dėl finansinės veiklos mokesčio išanalizavome tris galimybės. Priklausomai nuo to, kaip bus e, parengtas finansinės veiklos mokestis atsiras galimybė pasižiūrėti ir į kitą klausimą, e, tiksliau į antrąjį mūsų darbo tikslą. Jeigu pasitelksime rizikingą veiklą finansinių įstaigų kaip pagrindą ir paremsime mokestį, parengsime mokestį pagal tai, kad pirmiausia būtų kreipiamas dėmesys į rizikingą finansinių įstaigų veiklą, tada atsiras galimybė e, siekti antrojo jūsų paminėto tikslo. Tačiau, mano nuomonė, šiandieną būtų pernelyg anksti e, kalbėti konkrečiai apie tai, kaip bus įmamas mokestis, kam jis bus taikomas, Reikia atlikti išsamų poveikio vertinimą. Aš apie tai kalbėjau savo pasisakymę. Komisija labai rimtai dirba šioje srityje. jūs kalbėjote apie poziciją. Aš labai atidžiai išnagrinėjau jūsų pranešimo projektą. Jame e, bandoma e, kalbėti apie tai, kad nereikia gal poveikio vertinimo. Ir kalbam apie tam tikrus konkrečius e, elgesio atvejus. Tačiau komisija e, yra jau atlikusi tam tikrą analizę. Spalio mėnesį buvo paskelbta ji. Remdamėsi šią analizę, taip pat duomenimis, kuriuos turėjome tuo metu, mes parengėme savo politinę, politinės e, gairias. Tačiau e, tai netrukdo atlikti objektyvų poveikio vertinimą. Aš jau sakiau, kad mes išanalizuosime uh, kokį poveikį gali turėti įvairūs variantai, įskaitant finansinių sandorių mokestį ES lygmenių. Tai bus vienas iš būtinų dalykų, atliekant e, išsamų poveikio vertinimą. Taigi dabar siūlyčiau šiek tiek palaukti, kol atliksime daugiau darbo, tada galėsime pasikeisti nuomonėmis e, apie tai, prie kokių išvadų prieita per poveikio vertinimą ir tada, o dabar e, toliau vyksta darbas dėl euroobligacijų. E, reikia būtinai daryti skirtumą tarp e, obligacijų susijętų su įvairiais projektais ir komisija pateiks pasiūlymų šioje srityje, kaip e, reikia dirbti šios, reikėtų dirbti šioje srityje. O dabar dėl euro obligacijų galiu pasakyti, kad tai nėra mano veiklos sritis. E, komisaras Oliren užsima šiais klausimais, tačiau šiuo metu komisija nenumato tikslingumo analizės dėl euroobligacijų. E, galvojame apie išsames priemonės, kaip e, kovoti su krizės padariniais, o po to jau mes pateiksime šios ir tie konkrečių pasiūlymų. Gerai. Liko mums dar keturias minutės, turime devynis kalbėtojus, kad tikiuosi, kad vėliau vėlgi sutaupysime laiko, taigi leisiu jums visiems pasakyti, bet nekalbėkite ilgiau kaip minutę. E, Sven Silvi Udau. Taigi tiek žmonių nori pasisakyti. Lajas, taip, aš paminėjau ir ponas Bukroš. Sven Silvi Udo ir Ole. Dabar suteiksiu žodį. Taigi, sekite laiką nekalbėkite ilgiau kaip minutės. E, po kalėdinio atostogų aš e, tikėjausi, kad mes e, girdės, išgirsime daugiau naujienų dėl finansinių sandorių mokesčio. Matome, kad Tunise, Alžyre labai išaugo maisto kainos mes turime vėlgi labai rimtai pasižiūrėti į savo pažadus šioje srityje. O dėl finansinių sandorių mokesčio aš nemanau, kad e, kalėdų pertrauka atostogos turėjo poveikio komisijos mąstymui. E, šioje srityje mintims e, džiugu girdėti, kad vyksta poveikio vertinimas. Dabar reikia apsispręsti ne tik tai, kaip reikia apmokestinti, bet taip pat atsižvelgti ir į sąnaudas kaštus, e, kurios sukelia finansų sektorius e, kitoms sritims. Mes e, turime galvoti apie tuos papildomus kaštus ekonomikai, e, kuriuos užkrauna e, finansų įstaigo, institucijos. Mes taip pat turime toliau dirbti ties CO2 e, mokesčių, galvoti apie obligacijas susijęs su projektais. Tie dalykai yra labai svarbus ir mes turėsime kalbėti apie tai bendraudami su Oliren ateityje. Silvi, labai trumpai dėkoju, ponas pirmininkė. Jūs e, labai e, drąsiai dirbate kai kuriuose srityse, bet aš norėčiau jūs dar labiau paskatinti. E, nuoširdžiai pasakysiu, kad jūsų pasiūlyme mane neramina tam tikras dalykas komisija turi iniciatyvos monopolį ir ji turi teikti daugiau pasiūlymų Europos tarybai dėl euroobligacijų. E, kalbama apie skolos refinansavimą, jūs e, kalbėjote apie tai, kad reikia daryti skirti, e, kad reikia kalbėti apie skirtingus tipus obligacijų. Bet reikia pasakyti, kad diskusijos turi taip pat vykti ir Europos parlamente, ne tik už jo ribų. Dabar apie tai kalbama visuose laikraščiuose. Eurogrupės e, pirmininkas e, skelbė straipsnius Financial Times, e, kalbama apie jo dialogą su Angela Merkel. Aš manau, kad komisija turi ir toliau kelti šį klausimą Ir e, iš tikrųjų jūs turite visą laiką būti tarsi avangardė, nes mes to iš jūsų tikimės. Ačiū šiandien komisijos nary. Suprantu, kad jūs turite pasverti tarp finansinės veiklos mokesčio ir e, finansinių sandorio, sandorių mokesčio. Nežinau, kaip jūs vertinate e, tuos du dalykus, nes kalbant apie finansų veiklos mokesčius, jūs pats kalbate, kad svarbiausia yra apmokestinti finansinių institucijų mokamus atlyginimus, jų sumas. O e, kalbant apie finansinių sandorių mokesčius, e, privalumas būtų finansinių sandorių skaičiaus apmokestinimus, o tai turėtų būti blogai. Tas man yra neaišku, kaip mes užtikrinsime daugiau ekonominės veiklos ES, jeigu apmokestinsime labiau tuos, kurie finansų sektorioje teikia konsultavimo paslaugas, e, paskolas teikia ir jų atlyginimo apmokestinimas turėtų būti teigiamas dalykas, tačiau jeigu mes apmokestinsime tuos, kurie e, rinkose sukelia daugiau rizikos ir sukuria mažiau, mažiau pridėtinės vertės ir tai turėtų būti blogai, tai aš tokio argumento nelabai suprantu, gal galėtumėte man išsameu paaiškinti. Ole. Thank you, Madam Chair. Ole Schmidt. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijos nariai. Aš manau, kad e, turime mąstyti ir galvoti apie apmokestinimo sistemos e, tikslus. Ar tai bus e, įvedus šios mokesčius mes turėsime tvarę mokesčių bazę ar ne, nes pavyzdžiui CO2 išmetimas į aplinką pastaraisiais metais sumažėjo. Tai ir pajamos iš šio mokesčio turėtų būti mažesnis. Būdamas komisijos narys ir Europos mokesčių ekspertas, galbūt galėtumėte mums pasakyti, kuriai iš šių uh, e, svarstamų priemonių jūs pats teikiate pirmenybę, galbūt tai palengvintų diskusijos mūsų komitete. Taigi Ar jūs pasisakote už veiklos mokesčių mokestinimą, ar už sandarų mokesčių mokestinimą, ar už CO2 mokestį, ar už visą paketą? E, aš turiu savo pastebėjimų tais klausimais, bet čia norėčiau išgirsti jūsų konkrečią nuomonę. Ačiū. Komisijos narių žodžiu. Pradėsiu nuo paskutinio klausimo. Pirmiausia, turiu pasakyti, kad finansų sektoriaus apmokestinimas ir CO2 mokesčiai yra skirtingi mokesčiai ir sprendžia skirtingus tikslus, turi skirtingus tikslus dėl CO2 mokesčio, tai galiu pasakyti, kad tai, ką mes ketiname padaryti, tai ketiname pasiūlyti restruktūrizuoti šį mokestį priklausomai nuo energijos išteklių, siekdami energetinio efektyvumo ir taip spręsti problemą susijusią su bendros rinkos veikimo kliūtimis. Taigi mes ketiname e, restruktūrizuoti šios mokesčius, kad e, didintume energetinį efektyvumą. Taigi atsižvelgiant e, į tikslus energetikos politikoje, Tai jeigu galima panaudoti rinkos priemonės, kad pagerintume energetinį efektyvumą, manau, kad tai yra teisingas kelias. Taigi čia mes būtent ir dirbame ir baigiame tą darbą ir greitai pateiksime konkrečius pasiūlymus. Dėl finansų sektoriaus mokesčių. Čia man asmeniškai klausimas yra labai aiškus. apmokestinimo prasme. Visi žinome, kad finansų sektorius e, didžiausia dalimi atleistas nuo PVM mokesčių. Manau, kad viena iš priemonių, kurias pasiūlysime, turėtų kompensuoti šią spragą, apmokestinant finansų sektorių, remiantis informaciją, kurią iki šiol esame išanalizavę Europos lygmenių e, geresnis sprendimas būtų finansinės veiklos mokestis ir tai buvo aiškiai pasakyta mūsų komunikate. Tačiau prieš priimdami gautinį sprendimą ir pasiūlydami konkretų teisės aktą šioje srityje turime giliai įvertinti visas galimybės, įskaitant ir pasiūlymus e, patvirtinti Europos ligmens e, finansinių sandorių mokesčius. Pagal turimą informaciją, ne tik mūsų informaciją, bet ir pagal įvairiaus tyrimus, įskaitant, pavyzdžiui, Austrijų, Austrų atliktą tyrimą, kurį atlik, aptarsite turbūt ir šiandien, e, keliami, keliamos problemos dėl galimo sandorių perkelimo kitas šalis. Tai yra problema, kurią turime analizuoti labai ne, atidžiai, išsamei, modeliuodami galima finansinių institucijų elgesį. Tai yra labai sudėtingas darbas, kurį mano darbuotojai šiuo metu dirba. Taigi turime palaukti rezultatų, e, kuriuos duos šį analizę ir tuomet pateiksime konkrečius pasiūlymus šioje srityje. dėl avangardo ar ariergardo, na, kai kalbame apie mokesčius, tai matome, kad svarbiausi komisijos dokumentai šiuo metu apima nuostatas e, susijusios su mokesčiais. Taigi mes ir einame pirmin labai greitai mokesčių srityje. Problema yra ta, kad mokesčių sprendimai negali būti primti per savaitę ar dvi. Tai yra labai sudėtingi klausimai, jie yra susijęs milijonais žmonių, todėl turime būti labai atsargus atlikdami analizę. Tačiau, kai kalbame apie programą, kurią pristačiau kadencijos pradžioje, visi klausimai, kurie buvo pasiūlyti šiuo metu, yra rengiami ir komisija čia dirba gana greitai. Pono Bulmano klausimas. Die Abwehr. Trumpai dar pakartosiu. Mano klausimas buvo e, tarpusio palyginimas finansinės veiklos mokesčio ir finansinių sandorių mokesčio. Jūs daug dėmesio kalbėdamas apie finansinės veiklos mokestį teikite E, finansinių institucijų atlyginimų apmokestinimui. Noriu klausti, kodėl Jūs manote, kad tai yra privalumas. Šios institucijos konsultuoja tiek privačius klientus, tiek verslo įmonės ir kodėl Jūsų nuomonė finansinių sandorių mokesčiai yra mažiau prasmingi, turint omenyje, kad uh, turint omenyje finansinių sandorių skaičių ir e, finansinių sandorių neprisidėjimą prie pridėtinės vertės kūrimo. Taigi jūsų paaiškinimas buvo pakankamai nepagristas, kodėl vienas mokestis yra teigiamas, kitas ne. Ir norėjau, kad jūs plačiau paaiškintumėte savo poziciją. Uh, uh, Dėl šių dviejų mokesčių tipų, tai iš tiesų, kaip sakiau, finansinės veiklos mokestis gali būti traktuojamas kaip PVM atitikmuo. Jis pak, už atstotų tą spragą dėl to, kad neegzistuoja PVM, netaikomas PVM finansinės, finansinės sektoriaus veikloms. Svarbiausia problema yra sukurti tą mokestį tokiu būdu, kad jis nebūtų perkeltas ant vartotojų pečių, nes žinome, kad PVM mokestį tai visada sumoka vartotojas. Tai yra problema ties, kurią darbuojamės ir ieškome sprendimų. Kai dėl finansinių sandorių mokesčio Tai e, literatūra, akademiniai tyrimai aiškiai nedaro aiškių išvadų, kad e, tokios mokesčio įvedimas sumažintų rinkos e, sviravimus. Priešingai, kai kurie tyrimai daro išvadą, kad tai galėtų padidinti rinkos sviravimus Na ir abiems pasiūlymams reikia detalesnės analizės, siekiant išsiaiškinti realų šių galimybių poveikį finansų rinkai. Na, o dėl to, kas mokės mokestį, tai šiuo metu mūsų analizė rodo, kad yra daug lengviau perkelti sandorių mokestį vartotojams negu veiklos mokestį. nes e, sandoriai yra vykdomi vartotojams jų vardu ir kai kurie rinkos veikėjai galėtų tuos išlaidas susijusius su mokesčiais įtraukti į sąskaitas vartotojams. Taigi abiejų, abiejų alternatyvų atveju turime analizuoti ir rasti būdą, kaip sukonstruoti tą mokestį taip, kad jis nebūtų perkeltas ant vartotojų pečių. Really Iš tikrųjų labai užvilkinome, bet e, dar keli kolegos nori pasisakyti. E, Pervanš. E, ar klausimas, ar pastebėjimas? Ačiū pirmininkė mm, Ponas komisarė, jūs esate atsakingas už mokesčius, bet kartais man susidaro, man įspūdis, kad jūs atsakingas už poveikio vertinimus esate tik tai. E, jūs e, kalbėjote komisijoje apie stabilumo ir augimo pakto reformą, pateikėte tam tikrų pasiūlymų ir atrodo, kad e, yra remiamasi keliais tarsi pagrindais, kai kalbama apie stabilumo pakto vertinimą. E, bet šiuo konkrečiu atveju jūs kaip tik ir nesiūlote atlikti poveikio vertinimą, man įdomu, ar bus tai numatyta ar ne. O dabar jūs kalbėjote apie poveikio vertinimą dėl finansinių sandorių mokesčio. Jūs sakote, kad tai liktai nelabai realu, nelabai e, naudinga. Jūs tarsi jau apsisprendėte, tai kam tada reikia to poveikio vertinimo. Dėl e, finansinių naujovių. Ar Airija neprivertė jūsų pagalvoti dėl uh, įmonių pelno mokesčio mm, pagrindo suvienodinimo. Mano klausimas turbūt bus paprastesnis. E, porą trumpų pastebėjimų. Pirmiausia, e, teisingumo aspektas apmokestinant finansų sektorių. Kaip jūs e, žiūrėsite į sandorius ar veiklą, kurios e, bus, kurie, į tuos dalykus, kurie bus susiję ne tik su finansų įstaigomis arba į veiklą, kurioje visai nedalyvaus finansų sektorius. Taip pat, ar galvojate, kad tam tikri sandoriai finansų ar finansinė veikla neturėtų būti įtraukta į mokesčių sistemą? Antras klausimas. Labai dabar daug kalbama apie euroobligacijas, daug rimtų institucijų, ekspertų rimtų e, kalba apie tai. Kai kas sako, kad e, įmanoma tą padaryti pe, pagal dabartinę sutartį. Jos nuostas skaitė savo, kad to neįmanoma padaryti. Kaip komisija galvoja, ar pagal dabartinę teisės sistemą ES įmanoma pradėti leisti euroobligacijas? Ačiū. Komisijos nari, manau, kad kolegės iš Graikijos klausimą ne visiškai teisingai atsakėte su jūsų manimu dar nepribrendo laikas diskutuoti apie euroobligacijas. Manau, kad kaip tik atvirkščiai dėl euroobligacijų jūs teigiate, kad tai yra Olerėno atsakomybės rytis, o ne jūsų, tačiau komisijoje jūs dirbate kolegialiai ir e, siekiate bendro rezultato. Ir e, kol e, bus tokia nuostata, kad tie, kurie pasisako prieš oro obligacijas elgesi antieuropietiškai, tai manau, kad mes į priekį nepajudėsime. Nelaukdami kito komisijos komunikato ar žaliosios knygos, kadangi jų parengimas trunka labai ilgai, ar negalėtumėte parengti mm, mm, tų non-papers formos dokumentų, kurie palengvintų diskusiją. Kitas klausimas, kuriam neskiriama pakankamai dėmesio, yra mokesčių priebėgos, mokesčių e, oazės. Ar jūs manote, kad pakanka tik tai Luksemburgo, Lichtensteino ar e, Šveicarijos pažadų, kad, e, jie, kad šios šalis pradės elgtis deramai, tačiau yra dar ir nemažai kitų mokesčių priebėgų, kurie nekeičia savo pozicijos? Kitas klausimas. Trumpai noriu paklausti komisijos narių. E, netiesiogiai klausimas susijęs su mūsų diskusijos tema, tačiau yra labai svarbus. Kalbant apie bendrą pelno mokesčio bazę, kokie yra jūsų planai šioje srityje, ar numatyti konkretus veiksmai, darbai ir terminai. Ačiū, kadangi e, laiko nedaug, tai repliką praleisiu, tik tai klausimą užduosiu. Komisijos narys minėjo, kad e, ieško tokių mokesčių formų, kurios nebūtų užkeltos ant vartotojų pečių, tačiau aš abejoju tokią galimybę, nes remiantis mokslinė literatūra tokių mokesčių apskritai nėra pasaulyje e, Daugiausiai sunkumų čia kelia smulkmenos ir e, pagrindinė problema yra rinkos iškraipimas. Jeigu numatysite daug išimčių, tai e, rinka bus iškreipta dar labiau. Noriu paklausti, ar finansinės veiklos mokestis būtų taikomas tik finansų institucijoms ar bet kokioms įmonėms, kurios vykdo finansinę veiklą. Nes čia mes turime kalbėti apie tam tikrą uh, neaiškią pilkąją zoną, jeigu norime išvengti rinkos iškraipimo, tai turime kalbėti ir ne finansų institucijų finansinę veiklą. Ar galėtumėte tai pakomentuoti? Ačiū. Trumpai pirmininkė parašo pakomentuoti komisijos narį. Aš e, pabandysiu pirmiausia atsakyti klausimą dėl e, bendros pelno mokesčio bazės, kadangi e, keli parlamento nariai apie tai klausė. Mes per šių metų pirmąjį ketvirtį parengsime savo pasiūlymus šiuo klausimu ir jūs juos pamatysite. Dėl poveikio vertinimo ponė Pervanš e, Beres ir kiti klausė apie tai. Taip, galiu pasakyti, kad net ir per ankstesnę kadenciją, kai jūs pirmininkaujate šiam komitetu, turėjote progos įsitikinti, koks sudėtingas yra mokesčių klausimas. Reikia labai atlikti išsamius tyrimus įvertinti poveikį, pasižiūrėti, kaip skirtingi pagrindai paveiks e, rinką, e, įvairias piliečių grupės ir panašiai. Ir negalime mes paprasčiausiai užsimerkę priimti sprendimo, taigi visai normalu, kad e, atliekame išsamius poveikio tyrimus. Aš pasistengsiu užtikrinti, kad mm, viskas būtų atlikta labai objektyviai. Pradinė komisijos pozicija nereiškia, kad e, tokia bus ir galutinė poveikio vertinimas parodys, koks yra teisingas kelias pirmin šioje srityje. Dėl teisingumo ir finansų sektoriaus apmokestinimo, rengiant konkrečius pasiūlymus, mums reikės žiūrėti į šį teisingumo klausimą. Šiandieną labai sunku numatyti, kokios bus išimtis, kokių jų reikės, tam, kad užtikrintume teisingumo. Tačiau jeigu pamatysime, kad kyla problemų, aišku, pasiūlysime būdus e, spręsti šiai problemai. Dėl mokestinių priebėgų, prieglopščių. Paprastai geras valdymas mokesčių srityje yra labai svarbus dalykas ir mes pateikime konkrečių pasiūlymų šioje srityje, e, kalbama apie tarpusavio pagalbą, administracijų bendradarbiavimą mokesčių srityje. Ir tai yra vienas iš geros valdysenos priemonių paketo elementų. Pirmininkaujant Vengrijai mes pasižiūrėsime į priemonių paketo kitus aspektus, į santaupų direktyvą, Manau, kad Vengrija taip pat sieks rimtai dirbti, kaip kad dirbo Belgija šioje srityje. Ir tikimės pasiekti konkrečių rezultatų šioje srityje pirmininkaujant Vengrijai. Dėl euroobligacijų. Niekas negali drausti mums e, svarstyti šiuos dalykus. Šiandieną jūs ir tęsite tokią diskusiją su ekspertais. Komisija savo ruoštų atsižvelgs į jūsų diskusijų išvadas. Ponas Bukroš kalbėjo apie iškraipimų problemą. Taip reikia visuomet galvoti apie e, mokesčio paprastumą ir išimčių klausimą. Mes, aišku, turėsime e, nagrinėti šį klausimą, e, rengdami mokesčius finansų sektoriui. Dėkoju. O dabar iškart pereiname prie to klausimo, tai yra diskusijos su ekspertais. Labai gailestauju, kad mes e, taip vėluojame, 20 minučių jau vėluojame. Pirmasis pasisakys Stefanas Šulmeisteris, jisai kalbės apie apmokestimo priemonės, e, Žaklio Pešiu apie e, mokestinės priemonės, o Vincenzo visko apie nemokestinės priemonės. Komisarė, dar jūs norėt pasisakyti? Noriu atsiprašyti, kad negalėsiu dalyvauti šioje diskusijoje, kadangi turiu kitų įsipareigojimų, tačiau uh, mokesčių generalinio e, direktorato atstovai seks posėdį, seks diskusiją su ekspertais ir jie yra pasirengę dalyvauti diskusijoje. Labai ačiū Jums už puikius klausimus ir dar kartą laimingų naujųjų metų. Uh, um, Taigi, visi atidžiai klausome e, Stefanai. Ačiū, ponia Bals, ačiū už kvietimą dalyvauti čia. Norėčiau savo pranešimą sutraukti į dešimt teiginių, kurios palidėtų kai kurie grafikai. Pirmas, pirma idėja, kad yra per didelė prekybos veikla šiuolaikinėse finansų rinkose dėl to, kad vyroja trumpalaikės spekulacijos. Jeigu pažvelgsime į šį grafiką, nors aiškiai galbūt ir nesimato, e, jis rodo santyki tarp bendro finansinių sandorių bendros apimties ir pasaulinio BVP. Praėjusiais metais sandorio apimtis sudarė, buvo beveik 90 kartų didesnis negu pasaulinės BVP. Matote, kad buvo net trumpas kritimas per finansų krizę, bet po to priekyba beveik e, vėl šoktelėjo smarkiai į priekį ir ta atimtis buvo pernai 30 procentų didesnė negu prieš trejus metus. Toliau, kita skaidrė, kita, kitas teiginys, kad vis greitesnė priekybos veikla destabilizuoja valiutų kursus, e, prekių kainas, palūkanų normas ir akcijų kainas. Taip yra todėl, kad <clears throat> trumpalaikės spekulacijos sukaupia e, per ilgą laiką iškraipo kainas. Galime pažiūrėti didžiulį euro e, valiutos kurso brangimą, kuris, kuris iš tikrųjų padvigubėjo nuo ketvirtųjų iki aštuntųjų metų. Jeigu pažvelgsime atidžiai, pamatysime, kad bendras e, tas padidėjimas E, buvo susijęs su e, trumpalaikėmis e, valiutos kurso tendencijomis, kurias išnaudojo kompiuterizuotos prekybos sistemos. Taigi mano svarbiausia idėja yra ta, kad trumpalaikės, trumpalaikė prekyba. Pavyzdžiui, čia matome, kad kas penkias minutės matome skirtumus e, ir tam tikras tendencijas, kurios yra išnaudojamos net per labai trumpą e, laiką didelio dažnio prekybos sistemose. Tai yra labai greita prekyba, kuri e, sukuria tą didžiulę prekybos apimtį. Toliau. Geras pavyzdys būtų tai, kaip kyla naftos kaina nuo 60 dolerių kai 150 dolerių per 18 mėnesių laikotarpį. Vėlgi matome, kad šis didžiulis kainos padidėjimas yra sukeliamas per trumpalaikės prekybos tendencijų sankaupą, kurios viena kitą stiprino, spekuliuojant e, žaliavomis, žaliavų išvesnėmis finansinėmis priemonėmis. Toliau, E, akcijų birža taip pat yra apibūdinama to, ką e, prekybininkai naudoja bulių rinką ar meškų rinką, ar tai būtų Vokietijoje, ar Junktinėje karalystėje, ar Junktinėse valstijose. Taigi kainos iškraiptimas nėra išimtis, kaip tik bet kuris prekybininkas žino, tai yra būdingiausias dabartinio, dabartinių turtų rinko, rinkų bruožas. Dabar trečia mintis, kad e, svarbiausių kainų iškraipimas e, teikia pirmenybę finansinių investuotojų e, nuomos veiklą ir trukdo verslo veiklai, realioje ekonomikai. Toks kainų iškreipimas kenkia ekonominiam augimui ir atrodo, kad neigiamas poveikis buvo ypač ryškus finansinės krizės metu, tai būtų 7-8 metų finansų krizė, kurią pagilino tuo pat metu vykęs trijų e, turto rušių nuvertėjimas - akcijų, e, žaliavų ir taip toliau. Tačiau tas nuvertėjimas buvo galimas tik tai prieš tai buvusio bumo. E, būsto kainų, žaliavų kainų bumo. Na ir tai susiję su spekulacijomis e, toj vadinamose CDS rinkose, tai yra vyriausybių obligacijų rinkose. Pavyzdžiui, Graikija prieš metus palūkanų normos Graikijos obligacijoms buvo 6,5 procento. Ir per keturių mėnesių laikotarpį e, padidindami CDS premijas e, prekybininkai pakėlė palūkanų normas iki 12 procentų, kuomet ES turėjo sukurti gelbėjimo fondą. Tas pats įvyko šiek tiek vėliau su Airijos obligacijomis ir taip įvyks ir, e, ir su Portugalijos ir Ispanijos obligacijomis. Kodėl? Kodėl? Galėčiau paaiškinti, nors nėra laiko, kaip šis verslas veikia. Jis yra per daug pelningas, kad to atsisakytų kai, kurie, kai kurios institucijos. Jų pareiga yra tai daryti, kol e, žaidimo taisyklės yra tokios, kad gali taip daryti. Penkta e, mintis yra, kad mažas finansinių sandorių mokestis, pavyzdžiui, 0,5 procento dydžio, dydžio mokestis, neturėtų poveikio visiems sandoriams, kurie yra susijęs su finansinio turto laikymu. Tai yra svarbu ir e, e apsisaugojimo sandoriams, nes e, apsaugomas sandoris skirtas yra apsaugoti poziciją. Pavyzdžiui, jeigu turi dešimties tūkstančių a, e, turtą, tai sumokėtum tik tai 2,5 eurų tokio mokesčio. Toks mokestis padidintų būtent spekuliacinių sandorių e, kainą, kurie yra nesusijęs su rinkos e, pagrindais, jie yra trumpalaikio pobūdžio ir kuo jie daugiau naudoja skolinto kapitalo, tuo daug brangiau jie kainuotų. Septinta mintis. E, toks mokestis smarkiai prisidėtų. Taip apmokestintų tuos veikėjus, kurie būtent ir sukūrė ar prisidėjo pastarojo meto krize ir euro krize. Ir tokie finansų veikėjai, tokie bankai, kurie ir toliau e, aptarnauja realiąją ekonomiką, nors tai vadinama kartais nuobodžia bankininkystė, nebūt, nepatirtų tos naštos. <clears throat> Tačiau tai padarytų būtent finansinės veiklos mokestis, nes ten neišskiriamai tie bankai, kurie užsima spekulacijomis, ar tie, kurie teikia paslaugas realiai ekonomikai. Toks mokestis suteiktų žymių pajamų ES, tai sudarytų maždaug 1,6 procentų BVP pagal 7 metų duomenys. Na, o kadangi finansinių sandorių skaičius padidėjo, tai pajamų turbūt būtų 30 procentų daugiau. Toliau, tokio mokesčio įvedimas nebūtų techninė problema, nes galima pasinaudoti elektroninėmis uh, mokėjimo kliringo ir apsiskaitimų sistemomis. Ir dešimtoji mintis - bendras finansinių sandorių mokestis turi potencialą tapti virš nacionalinių pirmojų europinių ir galbūt pirmojų globalinių mokesčių. Ačiū uždėmesi. Žakliu Likašio dabar pakalbės apie CO2 apmokestinimą. Ačiū, pane pirmininkai, aš taip pat pamėginsiu kalbėti trumpai ir e, pasakyti, kad e, galime konstatuoti tą patį, ką prieš savaitę komisijos pirmininkas Baroso konstatavo, kad mūsų tikslai siekiant sumažinti CO2 išmetimą į aplinką ir e, energijos išteklių vartojimo apimtis nėra pasiekti priešingai nei tai, kas kalbama apie krizę arba kas yra susijęs su krize. Ir dėl krizės poveikio emisijos sumažėjo. Taigi galima daryti išvadą, kad naudojamos priemonės yra nepakankamos ir keletą paprastų pavyzdžių pateiksiu pasiūlymų. Pirmas dalykas - energetikos apmokestinimas Europoje per pastarusius metus neišaugo, kaip tik sumažėjo nuo 2000 metų, tai prieštarauja e, paskelbtiems tikslams. Antras dalykas - CO2 e, rinka, anglės e, rinka, tai susijęs su pramonės veikla, bet e, ši rinka tekima tik tai 40 procentų visų emisijų. Ir matome, kad e, kol kas tai yra penelik siaura, kad būtų galima iš tikrųjų pereiti prie veiklos nenaudojančios e, anglies Kitas dalykas, egzistuojančios priemonės netitinka dabartinio laikmečio. Eh, eh, kalbu apie galutinius vartotojus. Pasiūlymas yra susijęs su tuo, kad būtina pagerinti dabartinę padėtį ir iš tikrųjų egzistuoja CO2 rinką. Mes turime užtikrinti kur kas geresnį jos funkcionavimą, turėtume padidinti e, kainą. CO2 emisijų kainą ir e, taip pat reikia peržiūrėti energijos e, apmokestinimo direktyvą, komisaras apie tai kalbėjo ir tai leistų padaryti teisingą žingsnį reikiamą linkme. Ir kol kas matome, kad e, daugiausia emisijų CO2 e, išskiria transportas tiek keleivinis, tiek e, krovinių, krovininis transportas. Ir Dabar matome, kad energetikos kainos nėra pakankamai aukštas, kad būtų kažkaip ribojama ši veikla. E, taip pat turime pasižiūrėti į automobilių emisijų normas. Čia yra problemų tam tikrų. Pirmiausia dėl to, kad automobilių gamintojai sugeba sumažinti CO2 emisijas, kadangi varikliai sunaudoja mažiau e, degalų. E, ir Tačiau tai neduoda pakankamai gerų rezultatų, nes šis sektorius ir toliau išskiria labai daug emisijų. E, kitas dalykas yra mokesčių greičio ėmimas ties sieną, mes vėlgi turime galvoti apie galutinį vartotoją, galvoti apie nuoseklų kainų taikymą. E, dabar mat matome, kad vienaip yra apmokesnami produktai pagaminti ES ir kitaip importuojami produktai. Taip pat yra ir kita problema. Buvo paminėtas konkurencijos iškraipimas produkt, dėl produktų pagamintų ES ir importuojamų produktų, kuriems netaikomas joks CO2 mokestis. Taigi mokestis, pasienio mokestis e, būtų viena iš galimybių ir mes e, galėtume apie tai pagalvoti būtent apie importą, mm, apie apmokestinimą prekių pasienyje. Ir pasaulyje prekybos organizacija e, šį klausimą yra svaršiusi. E, egzistuoja tam tikri tikslai Ir komisaras kalbėjo apie tai, kad reikia užtikrinti pusiausvyrą mokesčių srityje, kad būtų užtikrinta tam tikra nauda, kad veikla tam tikra nemažėtų ir taip pat, kad būtų uh, sudarytos sąlygos tam uh, tikrai uh, veiklai ekonominiai plėtotis, kad būtų paskatinta tam uh, tikra veikla ir tai yra susijęs su CO2 mokesčiu. E, apmaudu, kad komisija pakankamai rimtai nesvarsto klausimo e, apskritai dėl CO2 mokesčio plačiaja prasme laikoma, kad tai yra kažkas penelyg e, sudėtingo ir kad tai užkrautų penelyg didelę naštą įmonėms tačiau šis mokestis nebūtų kur kas sudėtingi, labiau sudėtingas negu kad e, kitos mokesčių formos. Ir reikėtų apie tai per ateinančius metus daugiau galvoti. Mes turime taip pat būti nuoseklus, e, numatyti galvodami apie tai, kaip mokesčiai atsilieps vartotojams. Turime išlaikyti neutralumą importo eksporto sityje, kad išlaikytume savo konkurencingumą. Taip pat turime e, pasiūsti aišku signalą savo galutiniams vartotojams. Aš sutikčiau su komisaru. Lab, e, iš tikrųjų, e, reikia galvoti apie tą galutinį vartotoją. Labai ačiū. Dabar ponas Vincenzo Visko. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau dabar perskaityti trumpą pasisakymą italų kalbą, tačiau komisijai pateikiau ir ilgesnį savo pasisakymo tekstą angliškai, tiems, kuriems įdomu, galite ir jį pasiskaityti finansų krizė ir nuosmukis e, nuo 8 iki 9 metų smarkiai prisidėjo prie atskirų valstybių skolos masto didėjimo, nes e, reikėjo vyriausybėms skolintis lėšų įvairioms priemonėms, tarp jų ir bankų sektoriui gelbėti. Dėl to kilo grėsmė finansų stabilumui ir bendrai valiutai. Iki 2011 metų veikiausiai 29 procentais nuo bendro vidaus produkto padidės tų valstybių skola ir iki 14 metų santykis tarp BVP ir šių valstybių skolos padidės 30 procentų. Tarptautinis valiutos fondas laikosi tokios pozicijos ir nuomonės, kad ekonomikos politika, kuria siekiama iki 30 metų sumažinti skolos apimtis iki 60 procentų nuo BVP ir sutaupyti nacionaliniuose biudžetuose nuo 8 iki 9 procentų e, nuo BVP bet to būtina dar papildomai taupyti 4 arba 5 procentais atskiriuose valstybėse narėse tam, kad būtų galima finansuoti kylančias išlaidas pensijoms ir sveikatos apsaugai. Išsivyščiusiams šalims šios nuostatos ypatingai galioja, taip pat ir ES valstybėms narėms, taigi reikia labai atidžiai pasverti tarp ekonomikos skatinimo ir taupimo priemonių būtina mažinti realias išlaidas, e, tačiau dėl to tikrai nepadidėtų valstybių e, konkurencingumas, netgi galėtų e, įsivyrauti deflecija, nedarbas ir ekonomikos stagnacija. Ir šie procesai vyktų visose valstybėse narėse. Šiuo metu 50 procentų e, bendro Vokietijos vidaus produkto sudaro eksportas, daugiausiai į ES kitas valstybės narės, tačiau šio eksporto apimtis dėl taupimo politikos smarkiai sumažėtų, nes e, importuojančiose šalise sumažėtų vartojimas reikia restruktūrizuoti kai kurių valstybių skolas, o šis procesas turėtų poveikį, darytų poveikį visos Europos finansų sistemai. Viešoje nuomonėje vis dažniau girdima balsų, kad reikia mažinti viešo sektoriaus skolas pagrindinė mintis yra ta, kad biudžeto deficitas sukėlė ekonomikos krizę. Taip, tačiau nėra nes e, didėjantis skola ir deficitas yra krizės padariniai, o ne jos priežastis. Ir e, jeigu laikysimės tokios politikos, tai tendencija gali tik stiprėti. Aš išvelgiu galimybę išspręsti šią problemą derinant tarpusavyje veiksmus, elgiantis koordinuotais, galima būtų įsteigti atitinkamą kovos su krize fondą. Mm, tokiu būdu nuimant dalį naštos nuo vyriausybių pečių, valstybės narės turėtų pervesti dalį savo skolos į šį bendrąjį fondą. Ir būtent tas skolos dalis, kurios buvo sukauptos po 2007 prasidėjus kriziai. Ir to fondo lėšos būtų garantuojamos bendrai visos ES valstybių narių skolų fondo gražinimo lėšos būtų finansuojamos iš tarptautinių finansinių sandorių mokesčio arba finansų sektoriaus rinkliavų. Tai reiškia, kad e, tas fondas galėtų veikti ir tarptautinėse kapitalo rinkose ir Europos bankai galėtų taip pat naudoti, naudotis jo galimybėmis, atitinkamai įgyvendindami Bazelio trečiąjį reglamentą. Kartu būtų galima užtikrinti tam tikrą proporciją ir santyki tarp viešosios, viešo sektoriaus skolos dalies ir pajamų gaunamų iš tarptautinių finansinių sandorių mokesčių. Tokiu būdu būtų galima užkirsti kelią ekonomikos stagnacijai ir būsimoms krizėms. Šis fondas taptų dideliu ir aktyviu rinkos dalyviu. Jį įsteigus būtų užkirstas kelias finansų finansinių sandorių apimčių mažėjimui. Pietų Koreja yra įsteigusi neseniai panašų fondą tam, kad galėtų už, užtikrinti savo bankų sektoriaus refinansavimą. Taigi egzistuoja tam tikras ryšys tarp šio pasiūlymo ir pono Vaitzekerio neseniai paskelbto pasiūlymo, e, kuriam pritarė ir ponai Junkeris bei Tremonti. Nepaisant to, jų pasiūlymai e, kai kur skiriasi nuo mano pasiūlymų, nes mano pasiūlymai yra susiję tik tai su ta ES valstybių narių skolos dalimi, kuri atsirado po krizės, o ne su bendra valstybių narių skolos dalimi. E, Remiantis mano pasiūlymu būtų galima valstybės narsi vykdyti labiau nepriklausomą mokesčių politiką ir išvengti papildomos finansinės naštos, prisijimant e, papildomas paskolas. Taip pat būtų sumažinama bankų finansinė našta, jų veikla būtų refinansuojama ir sumažinama jų bankroto galimybė, to, tuo pačiu sumažėtų ir viešojo sektoriaus skola. Būtų galima mano pasiūlymą lyginti su kitais pasiūlymais. Aš manau, kad valstybės narės turėtų glaudžiai bendradarbiauti tarpusavėje. Šiuo metu atrodo, kad tai yra sudėtinga. Ačiū. Turiu sąrašę Podimatos ir Bulmano pavardės. Toliau dar Danuta. Ar dar kas nors nori? kalbėti Eni, gal galėtumėte trumpai, nes mes tikrai neturime laiko. Ačiū, Sharon. Labai trumpai. Dėkuoju trims ekspertams už pasiūlymus, ponia Šulmeisteri. Tie jūsų pristatyti elementai iš tikrųjų kelia nuostabą, yra nuostabus, ypač būtent pagal tai, kaip vertinamas finansų sektorius būtent kokie sandoriai sukėlė sandorių kiekio padidėjimą. Komisaras šiame metą kalbėjo anksčiau, todėl iš karto išdėsiu klausimą. Kaip manote, galėtume įvesti finansinių sandorių mokestį europinių lygių, nesukurdami konkurencingumo e, trūkumo Europos Sąjungai ir išvengdami sandorių perkelimo pavojaus, kurį minėjo šiame te. Pana, pana e, Kašio, noriu paklausti jūs trumpai, ar jūsų mintis įvesti pasienio CO2 mokestį turi būti patvirtinta PPO kontekste iš anksto. Tai viena, o antra, ar toks mokestis galėtų būti įvestas prieš tai nesekiant ES viduje tam tikro suderinimo. Tai yra pirma neįvedus kažkokio tai CO2 mokesčio ES. Ir paskutinis klausimas ponui visko dėl euro obligacijų. Norėčiau pateikti kontrargumentų. Kaip jūs atsak, atsakytumėte tiems, kurie sako, kad euroobligacijos galėtų sukelti moralinę riziką ir pasiūsti blogus signalus, ypač toms šalims, kurių, kurios susiduria su žymiais finansiniais sunkumais šiuo metu? Kaip atsakytumėte tiems, kas sako, kad euroobligacijos kelia pavojų, kad palūkanų normos padidės? kad padidės palūkanų normos e, e, doriesiems, o nuodėmingiesiems jos sumažės. Iš karto paprašysiu visus užduoti klausimus. Udo, Danutė ir, Danutė ir po to Filip. Ačiū visiems ekspertams už išdėstęs mintis, kurie padeda mūsų diskusijai ir papildo tai, ką sakė pranešėja. Noriu užduoti vieną klausimą ponui Šulmaisteriui apie įvairias mokesčių priemonės, apie kurias čia diskutuojama. Ar galėtumėte pagalvoti apie įvairių mokesčių skirtingas kryptis? Kalbame ne tik apie pasiekmes pajamoms ir išlaidoms, bet taip pat ir apie ekonomikos nukreipimui. Tai svarbu mūsų komitetui. Galbūt galėtumėte detaliau apie tai pakalbėti. Danuta. Ačiū pirminkė. Taip pat noriu užduoti klausimą ponui Šilmeisteriui, kad šiek tiek būtų panalizuotas ryšys tarp sandorių mokesčio ir spekulacijų. Skaitant jūsų šeštą idėją, jūs dažną prekybą susijęte su išvesnėmis finansinėmis priemonėmis ir spekulacijomis. Kiek suprantu, bankų patirtis ir ekspertai sako, kad išvesnės finansinės priemonės gali būti paaiškintos taip, kad bankai e, jas naudoja paremti tradicinę bankų veiklą ir apsisaugoti nuo didesnės rizikos ateityje. Kodėl jūs, aš nesuprantu, manote, kad iš esmės finansinės priemonės yra grinai spekulacinės priemonės? Antras klausimas yra tas, kai sakote, kad tas finansų sandorių mokestis pakeltų sandorių kainą ir po to iš karto sakote, kad tai galėtų užkirsti kelią e, burbulams. Man atrodo, kad pan, panaš, pakanka patirties, kuri rodo, kad taip nėra kokiu pagrindu jūs teigiate, kad finansinių sandorių mokestis galėtų veiksmingai išspręsti šią burbulų problemą. Ačiū. Filipas, nekalto, nekartosiu klausimų, kuriuos uždavė kiti. Dar papildomai norėčiau ponui Šilonasteriui užduoti klausimą. Dėl finansinių sandorių mokesčio yra du prieštaravimai. Jeigu tai padarys ES, ar tai darys kitos pasaulio šalis. Jeigu jis to nedarys, tai ES e, pati e, nukentės. Ir antras klausimas dėl sandorių mokesčių eurozonos e, lygmenių galimybės. Jeigu 27 valstybės narės to galimybę nepasinaudotų, ar galimybę įvesti tokį mokestį vien tik tai eurozonoje, ar tai būtų įmanoma. Trečiam kalbėtojui norėčiau pasakyti, kad nustebau šiek tiek paskaitęs jūsų dokumente, kad jūs e, rekomenduojate ne euro obligacijas, bet pasaulinės obligacijas. Aš gal ir pritariu idėjai, bet jūs pats pripažįstate, kad tai nėra labai tikėtini įveikiai per e, artimiausius mėnesius ar metus. Savo dokumente e, kalbate apie Tremontį, Junkerio pasiūlymus, mėlynas obligacijas, raudonas obligacijas. Tačiau jeigu mes žinome, kad skolos sukaupimas pasauliniu mastu iš tikrųjų neįvyks, atleiskite, kad taip sakau, bet aš netikiu, kad taip įvyktų kada nors artimiausioje ateityje ir iš vis kada nors, tai ką jūs tuomet rekomenduotumėte dėl tų, dėl tų dviejų pasiūlymų, Junkerio ir Tremonti pasiūlymų, kurie yra svarstomi? Manau, kad politiškai tai yra daug kas lengviau įmanomi sprendimai, nors aišku e, reikės didelio šuolio e, vyriausybių ir valstybių mąstyme. Aš pabandysiu ir pati užduoti klausimą ponui Šulmeisteriui. Manau, kad pirmoji jūsų pristatymo dalis, joje jūs e, tarsi ir prieštaravomate tam, ką daugumas ekonomistų sakė, kurie sako, kad e, pirkybos greičio didėjimas didina likvidumą ir daug kas kvestionuoja, ar taip yra ar ne. Aš nesu įsitikinusi, kad galiu daryti tokias išvadas kaip jūs, e, remiantis jūsų prezentaciją. Jeigu yra spartesnė prekyba, tuomet kitimo ciklai taip pat būtų greitesni ir iš tiesų jūs manote, kad jų amplitudė galėtų būti mažesnė. Galbūt e, jūs galėtumėte e, tolesnės mintis pateikti raštu, o ne žodžiu čia, bet būtų labai įdomu e, pasigilinti, ar variacijų ciklai esant spartesniai priekybai ir amplitudė istoriškai, kai būta variacijų Ar tai reiškia tiesiog priekybos viso, visų variacijų dažnio pokytis matosi iš to e, padidėjusio priekybos dažnumo. Taigi toks mano klausime. Galbūt lengviausia, jeigu tokia pat tvarka išklausysime ir atsakymus, kaip kalbėjo e, mūsų ekspertai. Tai pana Šulmais ir jūs pirmas. Thank you, the first question. E, dėkuoju. Pirmas klausimas. Kokie sandoriai galėjo sukelti tokį didelį prekybos apimčių e, padidėjimą? E, Tarptautinis skaitimų bankas atliko neseniai tyrimą. Nust pastebėta, kad 58 procentais per trejus metus išaugo apimtys E, sakoma, kad sparčioji prekyba taip pat dabar gali būti pradėta naudoti užsienio e, valiutos rinkoje. E, kai kurios prekybos sistemos neatsižvelgia į pagrindinę informaciją visiškai, paprasčiausios pagrįstos statistinės algoritmais, kurie pasinaudoja tam tikrai, tik tikromis tendencijomis per tam tikrą laiką. E, sekundės e, dalių tendencijomis ir jungtinėse valstijose tokiais dalykas užsima maždaug 20 e, rizikos fondų per šimtą mylių Jeigu esi kuo arčiau serio, tai tu e, gali pasinaudoti sekundės e, dalimis ir pasinau, tokiu būdu įgyti privalumą. Kuo spartesnė prekyba, tuo mažiau joje atsižvelgiama į rinkos pagrindus. Dažniausiai ekonomistai, akademikai e, užsima tyrimais Aš kartais stebiu, kaip vyksta prekyba. Mes žinome, kad kartais informacija monitoriuose pasirodo tik tai sekundės dalį. Taigi e, nėra pakankamai laiko, kad būtų galima sureaguoti per tokį laiką, neatsiranda e, kiekybinių lūkesčių ir negalima pasikliauti visą informaciją bet tai yra dalykai, apie kuriuos kalbama akademinėse teorijose, kalbama apie tam tikras paradigmas racionalių lūkesčių. Antras klausimas. Ar galima tai įdėkti ES mastu? Jeigu visos ES narės to norėtų, tai būtų gana nesunku. Kodėl? E, atsiskaitimų ir kliringo sistemos veikia elektroniniu būdu, ar tai yra biržose, ar būsimų sandorių, tiesioginių sandorių srityje, tai turėtų būti daroma per tam tikras e, platformas ir tai nesukeltų jokių problemų. Kila klausimas, kiek sandorių gali būti perkelta. E, Reikia nepamiršti, kad prekyba vyksta visą parą, taigi tokia emigracija būtų susijusi su rinka toje pačioje laiko zonoje. Ir vargu ar rinkos Maroke ar Pietų Afrikoje galėtų konkuruoti iš tikrųjų. Uh, galėtų labai rimtai konkuruoti. Dar kitas dalykas bendrasis poveikio, ekonominio poveikio vertinimas tokių labai trumpo laiko tarpio sandorių. Jeigu vis mažiau susijęs su pagrindais, mes empiriškai matome, kad atsiranda labai dideli nuokrypiai nuo pagrindinės e, pusiausvėrinės vertės. Jeigu rinka negali perkelti turto vertės, priartinti prie pusiausvėros, e, kai kur tai turi būti siejama, pavyzdžiui, su pirkimo galios e, paritetu, bet matome, kad dabar vyksta labai dideli sviravimai. Ir mes empiriškai galime pastebėti tam tikrus dalykus, bet tas e, empirinis pasaulis labai skiriasi nuo ekonominių vadovėlių pasaulio. Ir tam e, tikri sandoriai būtinai iš tikrųjų iškraipys e, padėtį, nes nesinaudojama fundamentalia informacija, pagrindinė informacija apie pasiūlą ir paklausą. E, sakoma, kad 30 procentų sandorių gali būti perkelta iš Europos Sąjungos. Nežinau, ar tai yra gerai ar blogai. Mes turime pirmiausia galvoti, kad finansų sektoriaus paskirtis yra pasitarnauti realiai ekonomikai. Ir tai yra labai svarbu. Ponas Bulmanas klausė apie paskatų poveikį. Aš manau, kad čia egzistuoja labai rimti skirtumai tarp bankų mokesčių ir sandorių mokesčių. Kodėl mokestis bankams yra susijęs su akcijomis? Apibrėžiant tai, kas yra akcijos, kokia yra balanso padėtis. E, ne, nebus, e, neatsilieps tas mokestis veiklai. Ir tai yra esminis skirtumas tarp sandorių e, mokesčio ir mokesčio tam tikroms balansinėms pozicijoms. Dėl išvesnių finansinių priemonių taip, e, nieko blogo su jomis nėra, jos gali būti naudojamos tam, kad būtų galima apsisaugoti na, nuo tam tikros rizikos. Jeigu, pavyzdžiui, oro bendrovė tikisi, kad pakils naftos kainos, tai ji gali įsigyti tam tikrų e, būsimų sandorių produktų. Tačiau pats lygis e, neleidžia užtik, suvaidinti e, tam tikriems elementams savo pagrindinio vaidmens. Pirmininkė, aš labai atsiprašau, bet galbūt jūs e, galėtumėte laikyti savo raštu pateikto teksto, nes e, kalbam apie labai techninius dalykus ir, ir galbūt e, kolegos galės dar pasiskaityti tai, ką jūs esate raštu pateikęs. Uh, okay, so let me uh, briefly answer the... Trumpai atsakysiu į E, klausimus apie e, CO2 mokestį įmamą e, pasienyje. Buvo pateikta pora klausimų, bet aš pradėsiu nuo antrojo. Iš tikrųjų, pirmiausia, reikia tam tikro suderinimo šioje srityje Europos Sąjungoje. CO2 mokesčių sityje, nes tai yra vienas iš esminių dalykų. Per pastarusius metus mes pamatėme, kad jeigu bus pasikliauta atskiromis šalmis, jeigu jos, pavyzdžiui, įsives mokestį tokį, e, Prancūzijos pavyzdys yra geras pavyzdys, e, ir jeigu e, žinome, koks, kokia yra konkurencija stipri mokesčių srityje Europos Sąjungoje, taigi reikia tam tikro suderinimo ar tam tikro mokesčio įmamo ES mastu tam, kad būtų pasiūstas teisingas signalas e, kainos prasme galutiniams vartotojams ir gamintojams, kaip kad sakiau anksčiau. Kitas dalykas, ar tai atitiktų PPO nuostatas. Jeigu pasižiūrėtume į PPO įstatus ar į Paskalio Lami pareiškimus padarytus pernai dėl CO2 e, mokesčio ties sieną, tai man atrodo atsakymas būtų teigiamas, jeigu viskas bus daroma teisingai, jeigu neatsiras diskriminacinių elementų e, nei vieną prasme, e, jeigu nebus prieštaravama PPO įstatams jeigu norima kad nebūtų iškreipamos e, kainos įvairių prekių, tai iš tikrųjų nebus pakankama apmokesti energetiką. Europos Sąjungoje vis tik tai toks mokestis energetika yra būtinas dalykas, bet nepakankamas. E, matomas tam tikras prekybos nukreipimas, jeigu taip galima pasakyti, nes e, reikia pasižiūrėti ir į importuojamas prekes ir CO2 elementą jose. Taip pat nepamirškime ES emisijų sistemos. Emisijų ir, ir jos iš tikrųjų nemažėja, jos dabar stabilizavosi. Tai prieštarauja e, tokio apmokestimo, tokio mokesčio galutiniam tikslui. atsakysiu į abu man pateiktus klausimus e, kartu, nes jie yra tarpusavėje susiję. Egzistuoja skirtingi pasiūlymai, skaitant uh, Junkerio Trimonti Mind pasiūlymą. Uh, reikia paremti siekį sumažinti valstybės ir viešąją skolą Europoje. Junkerio trimenti pasiūlymai yra suderinami, jie papildo vienas kitą, tačiau e, dabar problema yra ta, kad norima išlaisvinti e, biudžetą valstybėse narėse ir žinome, kad pastaruoju metu įvyko rimtos labai uh, korekcijos kalbama apie tam tikrą laikiną mokestį ir paskui tarsi po tam tikro laiko viskas bus pradėta nuo nulio. O mano pasiūlymas yra uh, šiek tiek kitoks Bruegel Junker Trimonti pasiūlymas e, vis tik tai susijęs su tam e, tikrais pavojais, kalbam apie tam tikras, taip vadinamas, mėlynasias obligacijas ir kitas, raudonasias obligacijas. Ir aš nežinau, ar galima būtų drąsiai apie tai kalbėti. Mes taip pat neturėtume pamiršti, kad komisija turėtų pažiūrėti ir kitą klausimą. Europos bankai pirmiausia prancūzų, belgų, vokiečių, olandų, britų bankai susiduria su didelė rizika, e, kad e, silpnesnės Europos e, šalis nesugebės įginti savo įsipareigojimų, kai kur skola yra nuo 15 iki 20 BVP procentų. Ir e, jeigu atsiras rimtų problemų, tai gali žlugti visa finansų sistema Europoje. E, tai ne visiškai atitinka mano pasiūlymus, bet e, galiu pasakyti, kad aš 30 metų jau esu politikoje ir žinau, kad yra labai sunku susitarti bet vis tik tai atėjo laikas suvokti, kokie pavojai mūsų laukia, pavyzdžiui, stagnacija 50 metų laikotarpiu. Tai labai nepalangiai atsilieptų mūsų piliečiams. Mes dėl to visi turime pradėti bendrai galvoti apie tam tikrus bendrumus ir apie veiksmų koordinavimą. Labai ačiū, aš manau, kad e, iš tikrųjų reikia pradėti kažką daryti, ne tik tai kurti mechanizmus, kurie mums neleistų vėl išgyventi naujos krizės. Labai daug turime klausimų. Noriu padėkoti visiems diskusijos dalyviams ir jeigu norėtumėte dar pateikti raštu savo pastebėjimų, išplečiant jūsų pradinės mintis, tai bus malonu mums e, ir pamatyti tos jūsų pastebėjimus. Kitas darbo tvarkės klausimas. Ketvirtasis punktas. E, būsimoji Europos tarptautinių investicijų politika. Pranešė šiuo klausimu yra David Kaza. Grazie, signora President. Ačiū, ponė pirmininkė. Uh diskusijos dėl būsimosios ES tarptautinės investicijų politikos yra susijusios su tarptautinių sutarčių e, pasirašymu ir ar mm, jos turi remtis Lisabono sutarties nuostatomis, pagal kurias ES suteikiami išskirtiniai įgaliojimai tiesioginių užsienio investicijų srityje ir prekybos politikos srityje. Diskusija vyksta apie tai, kaip komisija turėtų naudotis ES suteikiamais įgaliojimais. Ir dabar mūsų aptarmi pasiūlymai yra susijęs su komisijos nuostatomis dėl ES investicijų konkretaus reguliavimo. Mes teikime pasiūlymus dėl vidaus ir išorės investicijų, kurios turėtų daryti teigiamą poveikį ekonomikos augimą ir užimtumą ES ir už jos ribų, kadangi tiesioginės užsienio investicijos kai kuriems sektoriams arba geografiniams sritims gali daryti neįgiamą įtaką kai e, tuo tarpu mes turime dėti visas įmanomas pastangas, kad pritrauktume ES tiesiog nes užsienio investicijas. O ES turi, tiksliau, e, investicijos gali būti vykdomos tik tai tuo atveju, jeigu investuotojai yra tikri, kad jų investicijos bus saugios, jas gal, bus galima prognozuoti pelną. Tos investicijos, kurios dabar jau yra vykdomas, e, turi nenutrūkti ir komisija privalo numatyti pakankamai laiko, kad būtų galima susitarti dėl atitinkamų susitarimų pasirašymo. Komisija turėtų atsižvelgti į visus galiojančius susitarimus ir į suinteresuotų e, subjektų interesus, mūsų prekybos partnerių interesus, nes labai svarbu uh, užtikrinti investicijų saugumą ir uh, garantuoti, kad pernamo laikotarpio reikalavimai valstybėms narėms nebūtų per daug biurokratiniai ir nenumatytų papildomos administracinės naštos valstybėms narėms. Kiekviena nauja procedūra turi būti parengta taip ir vykdoma taip, kad nepakenktų vykstančioms daryboms dėl investicijų. Tikiuosi, kad bus surinkta bendra diskusija dėl ateities investicijų ir rašim, rasime būdus, kaip apeiti numatytus apribojimus. Tikiuosi, kad ateitie glaudžiai bendradarbiausime ir suvesime rimtai apsvarstyti šį klausimą bei surenkti konstruktyvę diskusiją. Ačiū, Žanlukas Sūsta dabar. Ačiū, ponia pirmininkė. Esu šešėlinis socialistų ir demokratų frakcijos pranešėjas. Norėjau padėkoti pranešėjui. Manau, kad mūsų laukia du svarbus ištekliai turime nenuvilti investuotojų lūkesčių ir skatinti ES kartu ūkio augimą bei užimtumą ir atsižvelgti į padėtį atskirose valstybėse narėse. Skirtingą padėtį, nes šiuo metu veikia apie 3000 susitarimų dėl investicijų apsaugos, investuotojų nediskriminavimo ir e, tose susitarimuose numatyta apsauga nuo tam tikrų vyriausybių sprendimų, galimybė kreiptis į tarptautinius arbitražus, todėl mes privalome užtikrinti, kad investuotojai jaustųsi kaip įmanoma saugiau, todėl ES ateities politika šioje srityje turi būti tokia, kad ES pasirašytų tarptautinius investicijų apsaugos susitarimus ir numatytų labai aiškius komisijos ir valstybių narių įgaliojimus. Taip pat turime įtraukti tiesioginės investicijas į mūsų prekybos balansą ir padaryti šią sritį tiesiogiai pavaldžią ES. Todėl komisija privalo pateikti atitinkamą iniciatyvą, kad valstybės narės derintų savo investicijų apsaugos politiką, kad sudarytų geresnės prielaidas užsienio tiesioginėms užsienio investicijoms, numatytų daugiau garantijų trečios, trečių šalių rinkoms ir nepaisant to turime aiškiai pasakyti, kad šiuo metu jau neegzistuoja tokio aiškaus skirtumo tarp uh, kylančios ekonomikos ir išsivyščiusių šalių. Nenorime pasiduoti pagundai uh, taikyti išimtis tam tikroms investicijų sritims, tačiau socialinės ir e, aplinkosaugos politikos srityje mes privalome vadovautis EBPO e paskutiniais nutarimais ir privalome numatyti atitinkamas ginčių sprendimo procedūras tarp ES ir trečiųjų šalių, nes iki šiol tokios procedūros nevykdavo. Taigi labai svarbu užtikrinti šį aspektą. Ačiū, ponia pirmininkė. Kolegos, noriu pateikti pastabų dėl šios nuomonės ir pateikti tam tikrų idėjų ponui Kazai ir kitiems šešėlėmės pranešėjams ateičiai. Įsigalėjus Lisabono sutaračiai, ypač 206 straipsnis, kuris skirtas e, tiesioginiams investicijoms, užsienio investicijoms, tai tampa e, e, išimtinė ES kompetencija. Sąjunga taip pat turės didesnį įtaką šioje srityje. Aš pritariu pranešėjų pasiūlymams, norėčiau papildyti juos šiek tiek. Pirmoje dalyje, kur kalbama, kad sutartys nepakankamai prognozuoja situacija. Noriu pasakyti, kad sutartyje nėra apibriešties, kas yra tiesioginės užsienio investicijos. Reikia patikslinti apsaugos standartus, kad būtų mažiau erdvės arbitražinių tribunalų interpretacijoms, kurių procesai šiuo metu yra nepakankamai skaidrus. Dėl to, kad būtų pakeistas dvišalės investicijų sutartis, norėčiau papildyti naujas kad ES e, sustarimai turėtų užtikrinti vienodas sąlygas visoms ES e, šalims. Tai yra labai svarbus integracijos žingsnis. Ir galiau norėčiau e, dėl mažų ir vidutinių įmonių, įmonių pasiūlyti punktą esant didesnėms investicijoms turėtų, tai turėtų padidinti tikrumą, mažiau netikrumą Ir tai e, tai reiškia, kad aš pateiksiu pa, e, pakeitimų e, šiais klausimais. Labai ačiū uždėmesį. Ačiū. Ar daugiau šešėlinių pranešėjų norėtų pasisakyti? Nematau. Paskalį. voulais juste intervenir sur trois points très rapidement. Donc nous, dans ce, dans ce contexte. Dėkoju. Pirmiausia, galvant apie pranešimą, labai svarbu nepamiršti ES diskusijų dėl abipusiškumo ir pranešime į tai e, yra atsižvelgiama, tai yra politinės svarbos dalykas, nes sutinkame su komisija čia, o antras dalykas yra tai, kad e, investicijų susitarimai būtų e, apimtų visas e, ES politikos įtis, ne tik ekonomiką, bet ir žmogaus teisės, aplinkos apsaugos dalykus. Ir dar reikia numatyti ginčių sprendimo mechanizmą Tai yra trys dalykai, apie kuriuos mes kalbėsime savo pakeitimuose e, šiek tiek išsameu. Dėkuoju, ponė Pazar, norėtumėte grįžti, sureaguoti? Taip, e, trumpai, ponė pirmininkė, aš sutinku su to, kas buvo pasakyta. Tai yra pranešimas savo iniciatyva, reikia tai atminti. Ir jam skiriama tik tai pusantro tūkstančio žodžių. Taigi dėl to, e, kas pasiūlyta, galima tai įtraukti. Tačiau aš pritariu kolegai iš liberalų frakcijos, kuris sakė, kad tiksli užsienio investicijų apibrieštis nėra pateikta e, e, sutartyje ir pranešime reikia tokią definiciją pateikti. Tačiau gerai, kad ateičiai mes galėsime patikslinti komisijos pasiūlymą dėl tiesiog neužsienio investicijų. Kai dėl žmogaus teisių ir aplinkos, tai aš aišku sutinku. Tačiau šiuo atveju mes kalbame apie nuomonę, kurio yra susijusi su užsienio investicijomis Europos Sąjungoje, todėl, todėl turėjau tuo ir apsiriboti. Ačiū. Ačiū. Terminas pakeitimams yra sausio 17 diena, svarstymas vasario 7, o balsavimas 28 vasario komitete. Pagrindinio komiteto balsavimas numatytas sausio mėnesį, o plenarnėje sesijoje šis klausimas turėtų būti svarstomas kovo mėnesį. Toks yra grafikas šiuo metu. Kaip Davidas ką tik sakė, jis turi keletą nuomonių, taigi galima pereiti prie penkto klausimo. Tai yra dėl E, pasiūlymo, kurio numatoma valstybių narių ir trečiųjų šalių dvišalių investicinius sutarimus, e, jiems numatyti perinimo laikotarpio tvarką. Ačiū, ponė pirminkė. Nenoriu užimti per daug laiko. Mes pripažįstame, kad įsigaliojus Lisabonos sutarčiai užsienio investicijos tapo ES išskirtinę kompetenciją pagal bendrą komercijos politiką. Turint tai galvoje, aš sveikinu komisijos pasiūlymą, kuris yra skirtas tam, kad būtų išdėstyta perinamojo laikotarpio tvarka, perinant nuo sustarimų tarp valstybių narių ir trečiųjų šalių prie ES sustarimų su trečiosiomis šalimis. Tai yra dvišalių sustarimų su trečiosiomis šalimis ir atskirų valstybių narių. Nuomonės projektas nori pat, siekia patikslinti nuorodas e, į investicijas visame tekste, pateikiant konkrečią tiesioginių užsienio investicijų apibriežti, kaip numatyta komisijos komunikate, kuris pateiktas 2010 m. Liepos 7 d. nuomonės projektų siekiame taip pat sumažinti nereikalingą biurokratiją, sutrumpinant laikotarpius, kurie laikomi šiuo metu per ilgi. Be to, pagrindinis tikslas turėtų būti sukurti tokią situaciją, kuomet investuotojai galėtų e, gauti maksimalų tikrumą. Todėl aš įtraukiau nuoroda, sa, nuostatas, kurios e, galėtų komisijai leisti e, tokios, tokios sustarimus, kurie nėra pakankamai aiškus, e, kvestionuoti. Tuomet tam tikrose situacijose komisija galėtų atšaukti leidimą valstybei nariai e, gyvendinti sustarimą. Taip pat prašome komisiją numatyti gairias, tam tikrą šabloną, kurį galėtų panaudoti valstybės narės savanoriškai, kad joms būtų lengviau dėrėtis dėl dvišalių sustarimų. Tai galima padaryti, nustatant e, geriausią patirtį. Darybos dėl dvišalių sustarimų yra sudėtingos ir užima daug laiko, todėl valstybės narės susidurtų su sunkumais atsakydamos sustarimų, kurie jau egzistuoja Todėl komisija turi turėti pakankamai laiko, kad galėtų e, turėti laiko dėrėtis dėl geriausio rezultato tiek valstybės narėms, tiek investuotojams. Ir aš e, e, tikiuosi sėkmingai dirbti su šešėliniais pranešėjais, siekiant rasti geriausius sprendimus, kas būtų labai svarbu. Reikia laiku man, kaip pirmininkiai, sureaguoti tai, kas buvo pasakyta. Ar kas nors iš šešėlinių pranešėjų pasisakys? Reimon, prašom. Labai ačiū, pirmininkė. Tik e, porą pastebėjimų, e, kad e, galėtume pradėti diskusiją su pranešėju ir dėrybas. E, pasiūlyme e, siekiama apibriežti, kaip veikti ten, kur nėra patvirtinta investicijų politika. E, galvojama, kur galima kuriuose svyse sudaryti naujus susitarimus ir reikia užtikrinti, kad nebūtų prieštaraujama ES teisė, kad nebūtų prieštaraujama sudarytiems susitarimams ir e, nebūtų trukdoma e, būsimai ES politikai. Ponas Kazas siūlo išbraukti tokį pasiūlymą, bet aš norėčiau išsiaiškinti, kodėl jis taip siūlo, nes man ne visiškai aišku. Uh, Mm, klausimas kitas, kiek, turėtų, kiek laiko turėtų galioti šios pereinamosios priemonės? Komisija savo dokumente kalba apie penkerius metus, INTA komitetas e, siūlo ketverius metus. Uh, Mano nuomonė, penkeri metai galbūt ir pernelik ilgas laikotarpis, tačiau pranešėjas šio klausimu nepateikė jokių pasiūlymų ir aš norėčiau aptarti su juo šį klausimą, kad mes galėtume tiksliau apibriežti laikotarpį. Aš e, mielai dirbsiu su ponu Kasa ir kitais šešėlinės pranešėjais, kad mes galėtume e, iš esmės pasikeisti nuomonėmis ir kad mes galėtume padėti ES bendrovėms veikti tarptautiniu mastu. Paskal. Paskal nekalba, taigi Udo. Ačiū, Šeron. Mano frakcijos šešėlinis pranešėjas yra Tais Birman, šiandien jo dar nėra. Todėl jis negali padėkoti pranešėjui ir pristatyti savo komentarų, jam svarbus kai kurie aspektai. Jis pritarė pono Kazio pasiūlymams ir noriu pasakyti, kad jeigu ES įgauna naujų įgaliojimų ir sugeba nustatyti naują bendrą tiesioginių užsienio investicijų apibrėžimą, tai jis norėtų šiame darbe taip pat dalyvauti, nešti savo indėlį į jį ir e, jis, e, remiantis mūsų argumentų pristatymo tradiciją, norėtų pasiūlyti, kad e, tie pokyčiai dėl dvišalių investicijų susitarimų remtųsi atitinkamais jau patvirtintais aplinkosaugos ir socialiniais standartais, tai bus keli pasiūlymai, kuriuos pateiks mūsų frakcijos šešėlinis pranešėjas. Pirmininkė, ačiū. Dar kas nors norėtų kalbėti. Davidai, norėjote grįžti ir pakomentuoti išsakytas mintis. Ačiū pirmininkė, aš jau kalbėjau su kolegomis socialistais, pritariu jų pasiūlymams, taip pat kaip ir liberalų frakcijos kolegų pasiūlymams dėl 20 pakeitimo, kuriame aš siūliau jį ištrinti. Iš tiesų, šis, ši prašymo dalis yra šiek tiek abstrakčiai suformuoluota. Aš norėjau investuotojams suteikti daugiau aiškumo Taigi, kolegos, galėtume dėl šio pranešimo e, punkto dar e, intensyviau diskutuoti ir tada nereiktų išbraukti visiškai šio punkto iš pranešimo. Norėčiau padėkoti pirmininkė, aš tikiuosi, kad ateitie mes galėsime susitarti dėl tinkamų pakeitimų, kurie garantuotų didesnės tiesiog investicinių apimtis Europos Sąjungoje. Ačiū, sako pirmininkė, sausio 17 baigėsi pakeitimų teikimo terminas. 7 e, vasario balsuosime komitete. Pagrindinis komitetas 28 balsuos, o plenarinės sesijos atsišmės klausimą kovo mėnesį. Dabar Hm, Grįžtume prie šeštojo darbo atvarkės punkto, tai yra bendrasis finansų įstaigų valdymas, svarstysime Ašlį Fox pranešimo projektą, Ašlį suteikimas. Žodis kalbėsiu, kaip manoma, trumpiau, norėčiau padėkoti šešienės pranešėjams, kurie prisidėjo prie rengiant šį pranešimą ir e, kadangi buvo ribojamas teksto, ribojamas teksto apimtis, negalėjau į visus pakeitimus uh, atsižvelgti ir traukti tekstą. Ponios Bazesku komandai norėčiau padėkoti, jos dėja šiandien nėra posėdėje, tačiau daug prisidėjo rengiant šį pranešimą, taip pat e, buvau susitikęs su kolegomis, e, ekspertais, komisijos atstovais ir e, padariau išvadą, kad reikia pasirinkti atitinkamą proporcingą požiūrį ir e, pristatyti svarbiausius principus, kaip siūlė kai kurie kolegos, pažvelgę ir išanalizavę JAV patirtį, galima padaryti išvadas, kad jų privalomo pobūdžio taisyklių nustatymo požiūris nepadėjo įveikti krizės, todėl reikėtų šitokio požiūrio vengti. Tvirtai įsitikinęs esu, kad e, mūsų finansų sistemų problemos prasideda tuo met, kai e, institucijos neturi veikiančių sistemų, kurias pastaukus būtų galima išmatuoti riziką. Todėl kai kurie mano pasiūlymai, jais ir yra siekiama šią problemą iš taisyti, išspręsti, e, siūloma parengti ir nustatyti rizikos įvertinimo strategiją. Finansų valdymas visose institucijose ir įstaigose e, gali vykti tik tai tuo atveju, jeigu atskiri asmenys turi pasitikėjimą vykdant šią veiklą. Todėl finansų institucijos dirbantis asmenys privalo būti aukščiausio kalibro ekspertai, turintys atitinkamą patirtį ir uh, turintys atitinkamus būdo bruožus, kurie reikalingi šiam darbui. Jeigu išpildysime šias sąlygas, tai finansų institucijos bus tinkamai pasirengusios būsimoms krizėms. Atlyginimų klausimas buvo sprendžiamas trečioje kapitalo direktyvoje. Kalbant apie auditą, tai privalome nepamiršti, kad pirmoji jų pareiga yra patikrinti, ar e, finansinės deklaracijos yra tinkamai užpildytos. Remiantis galiojančiais reikalavimais, aš pritariu, kad reikia skatinti dialogą tarp priežiūros institucijų ir auditorių. Ypatingai dalininkams, e, institucijų dalininkams yra labai svarbu dalyvauti šioje diskusijoje ir e, daugiau dėmesio skirti atskaitomybei ir atsakomybei. Manau, kad būtų e, netinkama, jeigu būtų didinama būtent e, akcininkų ir dalininkų atsakomybė. Aš esu pasirengęs su kolegomis aptarti išsameu sritis, kuriams taikomas šis pranešimas. Ponas Kardų įdabar. Danke voor het geleverde werk en de manier. Ačiū, pane pirmininkė, norėčiau padėkoti pane Fox už atliktą darbą. taip pat ir už e, tai, kaip jis į šį darbą įtraukė šešėlinius pranešėjus dėl rizikos kontrolės priežiūros institucijų vaidmens ir valdybų narių vaidmens buvo nemažai kalbėta, kai kuriuose srityse būtų galima e, įtraukti papildomų nuostatų į pranešimą Nemanau, kad e, pasirinktas požiūris, e, kuris e, buvo pasirinktas JAV, buvo pats blogiausias. Nepaisant to, galime kalbėti apie tam tikrus negarbingos konkurencijos atvejus. Aišku, kai kuriais atskirais atvejais taisyklių yra laikomasi arba nuo jų nukrypstama, tačiau bet kokiu atveju reikia stiprinti priežiūros institucijų vaidmenį, siekiant valdyti finansų įstaigų riziką. Bendrai rizikos valdymą privalome stiprinti tam, kad galėtume užtikrinti e, nepriklausomą veiklą ir sprendimų prieimimą įmonių valdybos veikla privalo būti įvertinama E, iš, iš išorės, o ne įmonės viduje, ypatingai valdybos, įmonės valdybos gebėjimas e, valdyti riziką. Taip pat galbūt reikėtų e, pritaikyti ir įmonių vadovybės administracijos darbo užmokesčio taisyklės prie mūsų anksčiau patvirtintų pranešimų nuostatų. Taip pat turėtume aiškiau suformuoluoti savo lūkesčius, bendradarbiaujant su komisija. Komisija ketina renkti žalėją knygą e, šiais klausimais. Mes turėtume aiškiai įvardyti savo prioritetus, kurie turėtų būti į šią knygą įtraukti. Galbūt galėtume parengti dar atskirą pranešimą, tačiau manau, kad ir šiame pranešime mes sugebėsime susitarti ir pranešimas bus kompromisinio pobūdžio. Paskalis dabar kalbės. Oui, bonjour. Donc, je, je n'ai pas pu participer à la réunion que vous. Euh, aš norėčiau euh, šiek tiek paaiškinti mūsų pakeitimus. Pirmasis susijęs su bendruoju požiūriu į savi reguliaciją, požiūriu į taisyklės. Mes išgyvenome krizę, matome, kad savireguliacija neveikia, dėl to reikia taisyklių. Ir e, siekiama visų pirma buvo prisimti riziką, užsidirbti kaip galima daugiau e, pinigų, e, neatsižvelgiant į realią padėtį. Ir paskui žinome, kad mokesčių mokėtojai turi sumokėti už uh, viską ir e, reikia apriboti tuos dalykus. Tai yra viena iš e, krizės e, pamokų. Mes pateiksime atitinkamą pakeitimą. Būtent konkrečiai reikia kalbėti apie šį dalyką. Antras pastebėjimas buvo kalbama apie tai, kad bankai, e, finansų sistema turi valdyti riziką, bet e, tam reikia labai gerai suvokti, kokia ta rizika egzistuoja. Tai yra susijęs su e, atitinkamų veikėjų veiksmais ir su teisėkuros atstovų ir priežos institucijų veikla. Mm, iš žaliosios knygos mes turime pasimokyti to, kad egzistuoja labai sudėtingi produktai, e, ne visą laiką yra suprantama rizika, e, nepakankamai ji yra įvertinama, nesuvokiama realybė ir dėl to reikėtų apie tai e, plačiau kalbėti pranešime. Kitas dalykas, rizikos komitetas yra jau pateikta pakeitimų šiuo klausimu, bus e, siekiama kompromisu, reikia e, užtikrinti, kad rizikos komiteto nariai e, turėtų laiko išsamei įvertinti finansų įstaigų tam tikrus pasiūlymus dėl rizikos valdymo. Dar kitas dalykas - nefinansinė rizika, pavyzdžiui, klimato kaita vieta. E, kartais bankai e, daro labai ilgalaikės investicijas energetikos, transporto e, projektus. Žinoma, kad kartais gali įvykti viešosios politikos pokyčių ir reikia, kad tam tikri pokyčiai atsispindėtų rizikos valdyme, kad būtų atliekami tam tikri bandymai nepalankiomis e, sąlygomis, kai yra investuojama į transporto ar panašius e, projektus. E, kartais, pavyzdžiui, investicijos trunka 30-40 metų ir nebegalime ignoruoti klimato kaitos rizikos. Ir manau, kad mes turime iš karto uh, žiūrėti į tokią riziką ir turime siekti, kad bankai į ją taip pat atsižvelgtų. Uh, dėl 20 pakeitimo uh, noriu pasakyti, kad e, iš tikrųjų atlyginim, atlyginimas turi pakankamai e, kad būtų atlygis pakankamai e, didelis numatytas tam, kad bankų vadovai iš tikrųjų labai rimtai žiūrėtų į savo veiklą. Dėl atlygio dar pasakysiu, kad pris, visiškai pritariu tam, ką jūs pasakėte. E, parlamentui būtų gerai, jeigu tekste atsispindėtų pozicija, e, dėl kurios buvo balsuojama ekonomikos komitete, kad būtų e, atspindėtos tam tikros nuostatos, dėl kurių jau yra sutarta ir mes norėtumėt komisiją dar kartą patvirtintų tai, dėl ko balsavome labai didelę balsų persvarą ir kad e, šis klausimas būtų toliau palaikomas diskusijose su taryba. Ačiū. Um, Jean Ačiū, Žan-Poli. Euh, e, pone Bazisku negalėjo atvykti, nes e, iškilo nenumatytų problemų oro uoste, tai kalbu jos vardu. Ji norėjo pasidžiaugti puikiu bendradarbiavimu su ponu Fox. E, bus pateikta dar e, papildomų pasiūlymų e, šiuo klausimu per ateinančias dienas. Ir dar noriu pasakyti, kad norima, jog būtų parlamento pasiūlymas sustiprintas. E, reikia pasižiūrėti į tai, kas vyksta kai kuriuose valstybėse. Yra e, tam tikrų gerų dalykų, jų nereikia keisti, bet kai kur yra nepakankamos priemonės taikomos ir jas reikia sustiprinti. Aš dabar detaliai nekalbėsiu apie visus e, punktus, tik tai e, noriu pasakyti, kad reikėtų plačiau daugiau kalbėti apie Europos priežios instituciją. Reikia kalbėti apie tai, kad reikia prižiūrėti, kaip yra įgyvendamos taisyklės. Ir e, geriau apibriežti e, kompetenciją Europos priežiūros institucijos kad būtų galima sugriežtinti kontrolę. E, kai kur kalbama apie tam tikras geras intencijas, gerus ketinimus, bet nepakankamai aiškiai yra suformuluoti pasiūlymai. Ir aš pateiksiu atitinkamų pasiūlymų pats taip pat e, šiais klausimais. Ačiū. <clears throat> Aš esu liberalų šešėlinė pranešėja, taigi dabar galiu pati pakalbėti. Atsiprašau, kad e, e, nepakankamai aiškiai anksčiau kalbėjau, nes turėjau problemų. Ačiū už tą pateiktą pagrindus, tuos, e, kuriuos galime patobulinti, kaip minėjo kiti kolegos, tokie patobulinimai atrodo būtini. Aš pritariu proporcingumo principui. Galbūt nemažai galima kuo pagrysti tuo principu laikytis arba paaiškinti, tačiau kai kalbame apie sisteminės institucijas, tai gali būti sričių, kur reikia kažko griežčiau, kažką griežčiau e, reglamentuoti. Reikia užtikrinti, kad būtų tinkamai patikrinamos tam tikros pozicijos. Žinoma, aš nenoriu eiti Sarbainso ir Oxley keliu, nes galima susidurti su problemas, jeigu per daug reglamentuojama. Jeigu tiesiog dedamos vernelės, tos vernelės uždedamos, bet neatsigilinama į kokybiškesnius dalykus. Todėl reikia atsargiai e, renkti tai, kad turėtume tą bendresnį vaizdą ir būtų apčiuopiamas tos tarpusavio sąveikos. Man atrodo, kad tuos dalykus reikia spręsti valdybos lygmenių. Ir tuomet iš karto susidurime su idėja, kad būtų įvairovė valdyboje. Aš manau, kad ta įvairovė reikalinga ne dėl politinio korektiškumo, svarbu yra tai, kad žmonės turėtų tinkamą patirtį. Tai gali būti tam tikroje srityje, kuri yra šiek tiek iš šona, kad būtų galima atsižvelgti į tą platesnio vaizdo aspektą. Žinoma, galima importuoti tam tikros formuluotės iš kapitalo reikalavimų direktyvų ir panašiai, užtikrinant, kad e, valdyboje dirbtų tinkami žmonės su tinkama patirtimi. Žalę knygą skaitant buvo įdomu pastebėti, kad keliamas klausimas, ar valdybos turėtų turėti daugiau atsakomybės. Manau, kad aš turėčiau atsakyti, kad jos turėtų pirmiausia gyvendinti tą e, atsakomybę, kurią jau turi. Taigi, grįžtant prie to principo laikytis arba paaiškinti, tai manau, kad e, yra valdybų, kurios tikrai neatliko savo darbo. <clears throat> Todėl reikėtų šį principą lankščiai sustiprinti. Kai kalbama apie sisteminės institucijas, tai aš manau, kad nevykdomieji direktoriai turėtų būti gana užsiemę, nes juk nemažai e, dalykų e, vyksta ir galima kelti klausimą, keliose valdybose jie gali dirbti. Galbūt e, turėtų būti apribojimas trimis. Iš tikrųjų, kaip jie gali vadovauti trims didelėms netgi valdyboms. Na ir Ar iš tikrųjų norisi, kad tie patys žmonės vadovautų įvairioms e, institucijoms? Aš manau, kad reikėtų daugiau įvairovės. Todėl reikėtų apriboti valdybų e, skaičių, kuriuose gali žmonės dirbti, ypač jeigu jie yra e, valdybų pirmininkai. Man visai patinka ryšys su auditoriais neprimenant, neprimetant nuostatų dėl to, kad, kad auditoriai turi tam tikrų kitų pareigų. Tačiau kai kuriuose modeliuose tai jau egzistuoja ir reikia tai tuo pasinaudoti. Kyla klausimas, ar auditoriai neturėjo pastebėti, kad kai kurie investiciniai bankai buvo susiję didžiulėse e, sąskaitose ir to jie nebuvo iškėlę. E, tai reikėtų iškelti tokius klausimus priežiūros institucijoms. Taigi turėtų būti ryšiai tarp auditorių priežiūros institucijų. Dabar dėl balsavimo paskelbimo institucinių investuotojų atveju aš pateiksiu tam tikrą savo pasiūlymų sąrašą. Na ir paskutinė pastaba, kuri jau yra E, priežiūros e, paketo tekste, peržiūros nuostatoje, kad jeigu kompetitingos institucijos pritarė tam tikrai priežiūros praktikai, kad e, būtų galima panaudoti tą, tas formuluotės ir jas įtraukti į šį pranešimą tokią geriausią praktiką, kurios tikimės iš įmonių valdymo finansinėse institucijose. Mes, kad e, pasakyti, kad mes to tikimės ir iš priežiūros sistemos tiek nacionalinių lygmenių, tiek europinių. Tai būtų naudinga sustiprinant tai, kas jau yra e, mūsų teisės aktuose. Taigi tiek idėjų ir dar šią savaitę sustiksime ir galbūt galėsiu patikslinti šias idėjas. Ar dar kas nors norėjo kalbėti? Ne? Tuomet, Ašlai, jums žodis vėl. Ačiū, Teonė pirmininkė, dėkuoju visiems kolegoms prisidėjusiems prie mūsų diskusijos. Sprantu, kad jūs bandote staupyti laiko ir aš daugiau nieko nekomentuosiu. Tiesiog pasakysiu, kad dar toliau diskutuosime tarpusavyje ir kai bus pateikti pakeitimai, tuomet juos aptarsime. Ačiū. E, labai trumpas pasisakymas, taigi mes vėl telpame į grafiką ir dabar reikia pasižiūrėti, ar atvyko ministras. Terminas pakeitimams yra sausio 17, e, pakeitimų svarstymas vasario 7 dieną, balsavimas tikėsimės kovo 16, o plenariniai sesijai šis klausimas bus patiktas balandžio mėnesį toks grafikas. Na, o dabar periname prie susitikimo su pirmininkavimą baigiančios Belgijos, baigusios e, Belgijos ministru ponu Reindersu. Taigi pasilikite savo vietose, pažiūrėsiu, ar jis jau atvyko. Okay, update on the timing. We've... Taigi, naujausia informacija. Tikriausiai teks padaryti dešimties minučių pertrauką, kol atvyks ministras. Dabar vyksta labai rimtos diskusijos e, Belgijos politikos srityje. Taigi, dešimt minučių. Pailsėkime. Yes. Okay. Right, well, uh, thank you for... Kolegos, dėkoju, kad palaukėte. Atsiprašau, kad taip teko padaryti, bet mes esame visi politikai ir visi suprantame, e, kaip sunku priimti sprendimus dėl biudžeto ir panašiai. Man labai malonu pas mus vėl atvykusi ministro pirmininko pavaduotoja, finansų ministrą Didie Reiders. Jisai tikrai mums pažįstamas. Vos ne per dažnai pas mus jisai lankosi, bet iš tikrųjų visi susitikimai labai sėkmingi. E, yra įprasta, kad ECOFIN e, e, vadovas, baigiantis šalies pirmininkavimui, papasakoja mums apie tai, kokiu pasiekta rezultatų. Uh, E, jūsų darbas iš tikrųjų buvo labai sėkmingas, pirmininkaujant Europos Sąjungai ir e, noriu pakviesti jūs pasisakyti apie savo pirmininkavimą ir apie tai, kaip įsivaizduojate, turėtų atrodyti mūsų tolesni darbai. Taigi žodis jums. E, labai ačiū jums, Sharon, už šį pakvietimą. Noriu pasakyti, kad labai malonu, kad e, tikrai turėjome daug susitikimų ir susitikome su Europos parlamento nariais daug kartų. Man labai e, malonu Jums palinkėti sėkmingų 11 metų. Kaip žinia, šiais metais pirmininkaus Vengrija, Lenkija. Linkiu Jums sėkmės taip pat ir visiems komiteto nariams. Jūs E, žinote, ką mes e, nuveikėme pirmininkaudami, e, mes dalyvavome bendro sprendimo prieimimo procese, taigi turėjome dirbti kartu su parlamentu. Dabar pasisakysiu šiek tiek dėl procedūrų. Praeitų metų Liepą mes nusprendėme apibrėžėme tvarką, kaip diskutuosime su parlamentu pagal e, minėtą sprendimo prieimų procedūrą. Iš vienos pusės veikia taryba, iš kitos parlamentas, tačiau darbas vyko e, tuo pačiu metu, nes nebuvo laiko laukti, kol taryba priims aiškius sprendimus, o paskui parlamentui priimti savo sprendimą ar atvirkščiai. Jeigu taip būtume e, dirbę, tai būtų labai užtrukęs mūsų darbas, galbūt būtų prireikę ne tik mėnesių, bet ir metų mūsų dėryboms. Ir jūs tikriausiai prisimete, kad nuo Liepos pirmos dienos, nuo pirmojo trilogos su komisija ir taryba pradėjome dirbti kartu. Pirmas klausimas buvo priežiūra, priežiūros architektūra. Būtent Liepos pirmąją mes pradėjome svarstyti šį klausimą ir noriu pasakyti, kad mūsų pirmininkavimo tikslas buvo dirbti taip, bet Taip pat noriu padėkoti parlamentui ir jums, Šeron, ir kai kuriems pranešėjams, e, kitiems ekonomikos komiteto nariams. Mums buvo labai svarbu, kad parlamentas iš savo pusės sutiktų atidėti tam tikrus balsavimus. Aš negryšiu prie to, bet iš tikrųjų buvo labai malonu, kad mūsų pozicija buvo e, ta pati, kad mes galėjome nukelti darybas iki rugsėjo vidurio. Taigi procesas tęsiasi e, dėl e, TVF direktyvos e, vyko darybos ir taip pat dėl naujo reglamento dėl reitingavimo agentūrų. Mūsų tikslas vienas svarbiausias buvo naujoji finansų priežiūros architektūra. Labai džiaugiuosi, kad taryboje vienbalsiai ir su labai dėlė EP Europos parlamento balsų persvarą mes prieimėme sprendimus taip pat dėl Europos e, valiutos fondo e, direktyvos. Kita pirmininkaujantys šalis dabar turės išplėtoti jau mūsų atliktą darbą. Galiu pasakyti, kad iki 2001 metų pradžios e, mes atsakingi už pirmojo priemonių paketo įgyvendinimą, tai yra naujosios architektūros priemonės, E, labai buvo svarbu pradėti kaip galima greičiau. Nauji žmonės ėmėsi naujų pareigų e, bankams, rinkoms, draudimo bendrovėms, numatėme institucijas kartu su komisaru Barnie, dirbome. Mes sudarėme sąrašą tolesnių darbų, e, tolesniems pirmininkausiančioms valstybėms. Dabar reikia, kad valstybės narės padarytų atitinkamus pasirinkimus. Jūs, Europos parlamentas, e, surenksite klausimus dėl e, naujų pareigybių, dėl sisteminės rizikos valdymo e, valdybos vadovo. Mm. Mes sprendėme dėl šių dalykų kartu, bet ECB pirmininkas pirmininkaus mano E, minėtai struktūrai. Dabar mes e, galime pasimokyti, pasižiūrėti, kokios e, pirmosios pamokos po finansų krizės. Turime naujus reglamentus, naujas institucijas ir parlamentas labai daug kuo prisidėjo ir komitetas. Aš manau, kad bėgant laikui po kelių mėnesių ar metų pamatysime aiškiai Europos finansų sektoriaus viziją, pasižiūrėsime, ar mums pasisekė, tik manau, kad e, viskas bus sėkminga. E, vyko daug diskusijų e, dėl ESMA, dėl kredito reitingo agentūrų. Ir taip pat noriu pasakyti, kad mes visi kartu labai daug dirbome mm, e, per praeitą pusmetį valdysenos klausimais, ties valdysenos klausimais mums pirmininkaujant. Taip pat e, Hermas Van Rompoj pirmininkas e, tarybos e, subūrė darbo grupę, kuri užsėmė valdymo klausimais. Rugsėjo pabaigoje e, komisija pateikė teisėkuros pasiūlymą, o mums pirmininkaujant norėjome padaryti pažangos šioje srityje. Ir buvo siekiama su parlamentu surinkti kaip galima greičiau diskusijas su ekonomikos komiteto atstovais. Mes norėjome, kad pranešėjai pradėtų darbą kaip galima greičiau ir kad dabar per pirmą ketvirtį šių metų galbūt jau bus galima e, giliau aptarti parlamente šiuos klausimus. Jau parengtas darbas e, priežiūros e, priemonių srityje. E, darbo grupė atliko savo darbą ir mes sieksime konkrečių rezultatų valdymo srityje. Belgija kaip pirmininkaujantį valstybę pasiūlė tam tikras priemonės dėl Europos semestrų, tai jau įdėktas dalykas ir mes e, su parlamentu e, dirbsime toliau. Par, matau pranešėjus, kurie užsima šiuo klausimu jūsų komitete. Mes dabar turime aptarti, kokias priemonės e, taikyti tiems, kurie nesilaiko stabilumo programos, stabilumo pakto nuostatų. Mes, kaip pirmininkaujantį šalis, atlikome parengamą į darbą, parengėme tekstus ir dabar galime dirbti toliau ir dėl mokesčių. Turėjome progos taip pat dirbti šioje sityje. Aš dabar negryšiu prie PVM klausimų, prie naujosios procedūros, kuri įsigalioja kai kuriuose valstybėse narėse PVM srityje. Bet e, dar pasakysiu, kad mes e, daug pasiekėme kovos su sukčiavimu srityje, administravimo mokesčių srityje. E, supratau, kad e, mes visi supratome, kad e, nors ne visi pritarė, bet buvo siekiama kaip galima greičiau sukurti institucijas finansų priežios srityje, taip pat e, suintensyviname bendradarbiavimą e, tarp administracijų mokesčių srityje, kad būtų galima užtikrinti, jog valstybėse narėse bus e, veiksmingiau renkami mokesčiai, veiksmingiau vyks kova su mokesčiai sukčiavimu, geriau bus keičiamasi informacija ateityje. E, dėl mokesčių dar pasakysiu, kad mes tęsime darbą e, bankų apmokestinimo srityje. Vyksta diskusijos šiuo klausimu. E, per praeitą semestrą šešis mėnesius daug apie tai buvo kalbama. Mes ne tik tai Europos tarybai, bet ir TVF ir didžiam 20-ukui esame pateikę savo pasiūlymus dėl finansinių sandorių mokesčio visur, kur dalyvavome, visose forumuose apie tai kalbėjome. Ir mes e, subūrėme darbo grupę, kuri dabar praktiškai žiūri į šį klausimą į mokesčio bazę ir panašius dalykus, e, bet diskusija nėra tik techninė, taip pat ir politinė, e, kuri padėtų pasirinkti valstybėms narėms įdėkti šį mokestį. Mes iš tikrųjų nemažai pasiekėme šioje sityje ir aš neaiškinsiu, ne, nepasakosiu Jums apie tuos dalykus, dėl kurių Jūs e, balsavote jau, bet dar baigdamas pasakysiu kai ką. Ka Per savo pirmininkavimo laikotarpį mes e, nuveikėme nemažai dalykų viešųjų finansų srityje. E, siekiama, kad valstybės e, narės laikytųsi Mastrichto sutarties ir augimo ir stabilumo e, pakto nuostatų dėl e, biudžeto pusiausviros valstybės skolos, e, dėl skolos ir BVP santykio Ir galime dabar pasakyti, kad uh, reikia veikti atsižvelgiant į visuomenės uh, poreikius, į švietimo, senėjančios visuomenės ar sveikatos apsaugos poreikius. Taip pat uh, reikia atsižvelgti veiksnius susijusius su kova su klimato kaita ir mūsų tikslas yra padėti valstybėms, kurios nepakankamai gerai pačios gali išplėtoti šias politikos sritis. E, e, buvo dirbama pensijų e, švietimo srityje ir mm, diskutuojama buvo apie e, biudžeto dalykus ir šias rytis, bet aišku, ne viskas yra atlikta, mums dar reikia daug ką nuveikti. Reik, e, ir reikia taip pat e, siekti, kad valstybėse narėse būtų gaunami patikimesni statistiniai duomenys nes e, jeigu mes neturėsime teisingų duomenų, mes neužtikrinsime pakankamai gero sveikatos apsaugos švietimo sistemų finansavimo. E, atliekama biudžeto analizę ir tai yra susijęs su ES valstybių narių atstovavimu kai kuriuose tarptautinėse institucijose, įskaitant tarptautinį valiutos fondą. Mes e, norime e, suintensyvinti diskusiją su partneriais pasaulyje, kad e, būtų galima užtikrinti didesnį, geresnį atstovavimą E, tose e, įvairiose tarptautinėse institucijose besivystančių šalių, taip pat ir neturtingų šalių. Ir tas diskusijas tęsime e, didžiame dvidešimtuke, ypač dabar, kai pirmininkauja jiem Prancūzija. Taip pat turime spręsti klausimą atstovų dėl mūsų atstovavimo tarptautinėme valiutos fonde. Reikia siekti, kad būtų panaši ES atstovaujama e, tarptautinėme valiutos fonde kaip ir didžiame dvidešimtuke. Taigi tiek apie mūsų darbus, bet aš dar norėčiau pasakyti, kad e, man buvo labai malonu dirbti Džiaugiuosi tuo, kad mums pavyko parengti nemažai tekstų, nes kai taryba ar parlamentas sprendžia, balsuoja dėl tų dalykų, e, atrodo, kad stiklinė kartais yra pusiau pilna arba pusiau tuščia, bet man atrodo, kad mums iš tikrųjų pasisekė neblogai. E, aš tikiuosi, kad mūsų darbas sėkmingas ir kad kita pirmininkaujantį šalis taip pat sėkmingai dirbs. Linkiu sėkmės per ateinantį pusmetį, bet kaip jūs žinote, mes dirbame trejetais ir anksčiau bendradarbiavome, bendradarbiavome su Ispanijoje, dabar padėsime pirmininkauti Vengrijai. Ačiū labai. Jean-Paul Gozes, Udo Bulman, Georga Firs, Filip eh, Lambers ir Wolf Klintz, Jean-Paul. Ačiū, pana pirmininkė, pana ministrė, ekonomikos finansų tarybos pirmininkė. Pasistengsiu trumpai klausti, kad sutaupytume mums likusi laiką norėčiau e, mūsų frakcijos vardu Jums perduoti mūsų geriausius linkėjimus naujamsiams metams. Linkiu Jums sėkmės, dinamiškumo ir taip pat noriu pasakyti, kad be Jūsų dalyvavimo mes tikrai nebūtume pasiekę e, tiek daug, tvirtinant reglamentą, kiek pasiekėme iki šiol. Norėčiau priminti Jums vieną dalyką ir paprašyti Jūsų vieną dalyką, kuomet kalbėjote apie finansų rinkos priežiūrą per plenarinę sesiją, jūs e, teigiate, kad tai yra istorinis momentas Europai ir buvote teisus. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į e, finansų priežiūros institucijos pirmininko asmenybę. Manau, kad tas pasirinkimas turėtų būti simbolinis mes e, turime pasakyti, kad e, ši institucija nebus pakankamai veiksminga Europoje, jeigu jos vadovas e, bus, jeigu jos vadovas nebus nepriekaištinga asmenybė. Todėl manau, kad pradedant šios institucijos veiklą, reikia nepamiršti to, ką jūs sakėte, kad ši institucija reiškia istorinį šansą, istorinę galimybę Europai ir nereikia jos prarasti. Ta norėjau pasakyti ir dar kartą dėkuoju už jūsų atliktą darbą. Udo Bulman, galiu tik pritarti tam, ką Žan e, Paul minėjo kai vienas sakinys yra e, šventa tiesa, kalbant apie priežiūros, finansų rinkos priežiūros tarnybos pirmininką. Socialistė ne visą laiką pritarė visiems jūsų pasiūlymams per pirmininkavimo laikotarpį. Šiandien jiems taip pat ne visiems pritarėme, tačiau tai nėra būtina. Mes tačiau norime aiškiai pabrėžti, kad uh, E, jūs Europą pastumėjote į priekį, kadangi Belgijos pirmininkavimo dvasia buvo labai konstruktyvi. Dabar Europoje mes laikome tam tikrą rimtumo egzaminą, kuris yra svarbus visiems piliečiams, o jie labiausiai iš Europos institucijų pasigenda drąsos ir e, protingumo ir gebėjimo atremti svarbiausius politinius iššūkius, kurių mums, mūsų laukia dar nemažai. Ateitie, jeigu norėtumėte prisidėti e, sprendžiant šios iššūkius, manau, kad jūsų pagalba tikrai šiuose rūmose būtų sutikta labai palankiai. Jeigu fėjo. Ačiū už suteiktą žodį. Norėčiau padėkoti ministrui už bendradarbiavimą per pastaruosius šešeris mėnesius, ypatingai e, už jo požiūrį į Europos parlamentą. Aš e, rengiau pranešimą dėl ekonomikos valdysenos ir esu labai jums dėkingas už bendradarbiavimą su Europos parlamentu. Norėčiau užduoti keletą klausimų. Na, pirmiausiai, norėčiau išgirsti, kaip jūs įsivaizduojate euro ateitį. Puikiai žinome, kas jau įvyko, o ir šiandien tam e, tikri tarptautiniai tam, tam tikros tarptautinės institucijos svarsto, kaip turėtų būti stabilizavimo fondo lėšos panaudojamos Portugalijoje paremti dėl ekonomikos valdysenos. Norėčiau paklausti, kaip jūs vertinate įsipareigojimą 1,20 per metus sumažinti viešo sektoriaus įsiskolinimus ir kaip vertinate sankcijų taikymo galimybę, e, susijęjant ją su galimais ekonomikos augimo stabilumo pakto pakeitimais. Pirmininkė, kadangi neturime daug laiko, tai leisime užduoti dar daugiau klausimų. Filip dabar klaus. Ačiū pirmininkė. Būdamas belgas kaip ir jūs, aš e, susirūpinęs savo šalies likimu, tačiau taip pat e, būdamas belgu didžiuojasi tuo, kaip Belgija pirmininkavo Europos Sąjungai, ypač jūsų kūruojamoje srityje. E, manau, kad Belgijos pirmininkavimas buvo labai rimtas ir dinamiškas ir tuo mes skiriamės nuo pirmininkavusios e, Ispanijos ir tikiuosi, kad atitinkamai skirsimės nuo e, dabar pirmininkausiančios Vengrijos, nebent į mus ko nors nustebintų. Grįžtant prie finansų priežiūros institucijos ir pasirinkto kandidato jai pirmininkauti, E, norėčiau išgirsti jūsų atitinkamą komentarą dėl kandidatų skaičiaus ir e, jų kokybės, dėl ekonomikos valdymo. Manau, kad viešoje erdvėje buvo nepakankamai aptarta makroekonomikos priežiūra, jūs pasiūlėte atitinkamą rodiklių, kuriuos reikėtų sekti idėją. Komisija e, jeigu pateiks pasiūlymą, tai parlamentas, savai suprantama, norėtų jį apsvarstyti ir mane domintų jūsų nuomonė dėl šio klausimo ir taip pat e, aš e, tikiuosi, kad e, kadangi jūs dabar turėsite šiek tiek daugiau laisvo laiko ir vėl grįžti prie savo partijos reikalų, norėčiau uh, uh, jums e, dabar padovanoti šiek tiek e, e, laisvalaikio skaitinių susijusių su jūsų kūruojama sritimi. Tikėsime, kad ministras turės laiko skaitimui. Dabar Wolfas. Na, manau, kad per pastarosius šešius mėnesius mes turėjome tiek du pirmininkus, tai yra pirmininkaujančio Belgiją ir nuolatinį tarybos pirmininką Ermaną von Rompojų. Norėčiau paklausti, e, paprašyti jūsų vert, įvertinti bendradarbiavimą tarp nuolatinio tarybos pirmininko ir rotuojančios pirmininkaujančios šalies, ar tai buvo žingsnis į priekį, kaip mes įsivaizdavome, ar tai buvo tik tai e, dar e, vienas papildomas laiptelis didinant viso ES e, valdysenos sudėtingumo. Ačiū, ministrė. Esame dėkingi už jūsų aktyves pastangas, rengiant įvairius dokumentus, kuriuos perduotėte e, Vengrijai ir už tai, kad ta stiklinė pusiau pilna, kurią mes permėme kartu su visais uždaviniais. Žinoma, trejetas leidžia siekti testinumo e, sprendžiant mums iškeltus uždavinius ir galime tęsti darbą tuo metu. Matome, kad pasikeičia tam tikri kirčiai 11 e, metų pirmoje pusėje, taip pat antroje pusėje, kaip pirmaus pirmininkos Lenkija. Labai dažnai kalbame apie ekonomikos augimą, jos atsigavimą, tačiau E, nematau, kad tai iš tikrųjų būtų realybė. Jūs baigėte pirmininkauti, mes pradedame pirmininkauti ir paveldime gana sudėtingas sąlygas, kuomet reikia rasti teisingą vaidmenį, kad galima būtų nukreipti vystimas tam tikrą lėkmę. Valstybės narės e, kenčia nuo didelės skolos, tai kelia pavojų ir eurui. Na, Vengrija yra nusteikusi pozityviai, yra pozityvoje padėtyje, nes jos ekonominė politika ir 20 metų strategija atrodo e, sutampa. Žinoma, metodai kiekvienoje valstybėje narėje gali skirtis, tačiau tikslas yra vienodas ir kiekviena ateities užduotis, ar tai būtų ekonomikos valdymas, ar Europos semestras, kuris turėtų prasidėti, ar sanglaudos politikos reformos, ar tai būtų bendrosios žemės ūkio politikos reformos, biudžeto planavimas, visa tai yra nauji skyriai su savo iššūkiais, kurie tenka e, Vengrijai, kuri pirmininkos pirmą kartą. Taigi, užduotis yra didelės ir manau, kad sprendimas yra teisingas konstruktyviai vertinti šias užduotis e, remiantis konsensusu, tačiau ryštingai sprendžiant neįspręstus klausimus. Taigi mes, perimdami jūsų pusiau pripildytą stiklinę, norime ją pripildyti iki galo ir Lenkijai perduoti pilną stiklinę. Kita vertus, laikotarpėje įsigaliojus Lisabonos sutračiai susidurime su visiškai naujomis užduotimis kiekvienai pirminkaujančiai valstybei, o santykiai su esama pirminkaujančia valstybė kartais tampa sudėtingi. Taigi, ponė ministrė, baigdama e, norėčiau pasakyti, kad e, Vengrija norėtų detaliau gyvendinti tas likusias užduotis. Kei, ačiū, ponia pirminkė. Aš paršiau žodžio norėdama padėkoti ir pasveikinti ministrą atlikus e, tą darbą, kurį jis atliko per paskutinius pusmetį. Man atrodo, jis pradėjo pirmininkauti labai sudėtingų metų ir rado labai gerų kelių, sprendžiant tas problemas, kurių atrodo neįmanoma išspręsti. Ypač noriu jam padėkoti už jo sugebėjimą matyti, kad nebūtinai e, visi turi laikytis vienodos nuomonės ir kartais galima rasti kompromisą. Man atrodo, valstybės narės kartais turėjo labai skirtingas nuomonės ir atrodo, jums pavyko rasti kelią tarptų skirtingų nuomonių. Taigi jūsų dėrybinės, e, dėrybiniai įgūdžiai iš tikrųjų buvo geri. ECR e, vardu noriu Jums padėkoti pirmininkė. Atrodo, kad pakankamai pagirų išgirdome. Taigi, prieš baigiant, reikėjo turbūt išspręsti e, Europos ekonominės priežiūros e, agentūros vadovo finansų priežiūros tarnybos e, vadovo problemą. Gaila, kad to jums nepavyko padaryti. Na, mums reikia baigtis, nes e, už mūsų už durų laukia e, prieimimas. Na, bet e, jums paskutinis žodis. Ačiū už pozityves reakcijas. Mes bandome, mes suprantame, kad galima diskutuoti su žmonėmis, kurie turi kitokią nuomonę ir ieškome kompromisu. <clears throat> Kartais tai yra sunku padaryti kaip ir Belgijoje, tačiau mes Turime labai ilgą tradiciją tų kompromisų paieškose. Manau, kad su Vengrija mes kartu taip pat bandysime spręsti likusias problemas. Les, les, les e, Dėl klausimų, dėl klausimų, kurie pateikti gan telegrafiškai, e, trūksta mums laiko išsamei aptarti šios dalykus. Buvo keliamas klausimas dėl priežios tarnybos vadovo. Jūs e, tikriausiai įsivaizduojate, kad sudarytas e, sąrašas kandidatų, kurie e, galėtų vadovauti šiai institucijai, bet e, taryba dėl šio klausimo spręs, nors e, man pačiam kartais keista, kaip kandidatai parengiami, bet e, kai kurie žmonės yra iš tiesų labai patyrę kol kas. Aš e, nežinau, kaip viskas bus, bet manau, kad e, iš tikrųjų vadovaus labai patyrę žmonės visoms institucijoms. Ir Aš noriu pasakyti, kad e, parlamentas išklausys e, visų kandidatų į atitinkamus e, postus ir jūs patys galėsite taip pat pareikšti savo nuomonę išklausę tų kandidatų. Dėl pastebėjų susijusių su uh, euro eurų, makroekonomikos dalykais ir valdysena. Aš manau, kad mums reikia būtinų priemonių. E, turime užtikrinti, kad e, neiškiltų rimtų problemų dėl euro per ateinančius metus. E, ir aš manau, kad taip ir bus, bet mums reikia labai rimtų stebėsienos mechanizmų. Mes su parlamentu šie sitie dirbsime. Tie mechanizmai turėtų pradėti veikti 13 metais ir turi būti pakankamai veiksmingi. Taip pat Europos centrinis bankas ir toliau turėtų uh, turėti galimybę atlikti intervencijas ir būtina, kad visos valstybės narės e, suvoktų, kokios egzistuoja galimybės ir taip pat e, E, jos turi turėti galimybę e, gauti pagalbą užtikrinančią e, biudžeto pusiausvyrą. Apskritai taryba gana palankiai žiūri į skolos mažinimo klausimą, ar tai būtų 20 ar kažkoks kitas skaičius. Diskusijos vyksta dėl to, kaip tą padaryti, bet ne dėl to, ar reikia sankcijų. Klausimas yra, kiek toli jos turi siekti ar tai būtų indėliai su ar be palūkanų, ar politinės nuobaudos, balsavimo teisių sustabdymas ar panašiai. Aš asmeniškai mm, neturiu labai palankiai, nelabai palankiai tai žiūriu, nes e, pavyzdžiui, balsavimo dalykai gali pernelyg e, toli nueiti, tačiau gali būti ir kitokio pobūdžio priemonių. E, ataskaitos apie gyventojų senėjimą, sveikatos apsaugą yra susijęs su makroekonominės valdysenos dalykais. Tai yra svarbu, bet turime pasižiūrėti ir į darbo vietų kokybę į galimybę šalių finansuoti e, gyventojų senėjimo e, dalykus, e, klimato kaitos aspektus nereikia galbūt pernelik daug parametrų, bet makroekonominė priežiūra turi užtikrinti, turi būti subalansuota. Ir tai e, leis apibriežti viešojo finansavimo turinį. Galiausiai pasakysiu dėl, dėl Vengrijos pirmininkavimo. Aš tikiuosi, kad iš tikrųjų jai pavyks užpildyti, pripildyti tą stiklinę. Ir manau, kad E, Lenkija, kuri vėliau pirmininkaus taip pat turės tą patį daryti. Jūs puikiai žinote, kad Europos architektūra e, kartais yra gana sudėtinga. Mes, kaip pirmininkaujantė šalis, bandėme du dalykus padaryti. Pirmiausia, dirbti su visais bendrai. Uh, E, rengti diskusijas Eurogrupėje, Ekofine. E, egzistuoja nuolatinis Eurogrupės vadovas, taip pat e, mes dirbome kartu ir su tarybos pirmininku ir su Europos centrinio banko vadovybė viskas veikia gana neblogai. Dėl Belgijos kaip pirmininkaujančios šalies ir tarybos vadovo, kuris taip pat yra belgas, noriu pasakyti, kad mes e, e, kaip e, pirmininkaujantis šalis pirmiausia siekėme atlikti koordinatoriaus vaidmenį tarp E, ir, ir tarp skirtingų Belgijos valdžios institucijų ir mes e, nebandėme e, išeiti į scenos priekį, tai ne kintančio, beskeitinčio pirmininkavimo vaidmuo. Galbūt Anks... Manau, kad mūsų pavyzdys yra neblogas ir kad galima juos sekti, kad palikti tam tikros erdvės būtų galima nuolatiniam vadovui veikti. Tačiau ir daug kas, kas yra susijęs su tarybos darbu, turi būti siemas su nuolatiniu tarybos vadovė. Aš tikiuosi, kad mes to modelio ir toliau laikysimės. E, Belgija viena iš bendrijos e, šalių steigėjų turi savo atstovų valdymo struktūrose ir mes e, pažįstame, žinome, kaip veikia Europos Sąjunga, mes mm, jau seniai dirbame. Ir e, tokie susitikimai kaip šis taip pat mums yra naudingas. E, kai Belgija e, pirmininkavo miestų tarybai ir kai Belgas yra nulatinis e, vadovų tarybos pirmininkas, aišku, kai kas e, vyko greičiau, sparčiau. Ir e, taip pat pasakysiu, kad man buvo labai malonu dirbti su jumis, su parlamentu. Aš galiu pasakyti, kad esu tarsi garbės pirmininkas ECOFIN, nes 2001 e, metais taip pat pirmininkavau finansų ministrų tarybai. Ir aš e, prisimenu, kad tada parlamente lankiausi gal porą kartų, o pernai jau net nebegaliu suskaičiuoti. Ir manau, kad ši tendencija yra labai pozityvi. Well, Thank you very much. And... Labai ačiū. Labai daug kalbėjome apie pustuštę, puspilinę e, stiklinę. Tikrai už salės ribų e, ne viena jų mūsų laukia ir mes galėsime pasveikinti naujosius metus. Taigi posėdis šiandien baigtas.